Seduta. Labą dieną. Ar galime pradėti posėdį? Kaip jau anksčiau esu sakęs, šis posėdis yra trans, filmuojamas ir transliuojamas internetu. Norėčiau pasisveikinti su ponu Liukasi, jis yra naujas administratorius iš sekretoriato, jis yra vengrų tautybės. Anksčiau jis yra dirbęs tekstų redaktoriumi, tačiau ne šiame komitete. Tikiuosi, kad darbas šiame komitete jam patiks. Ir jūs jau dabar žinosite, kas jis toks. Pirmiausia, turime patvirtinti darbo tvarkę. Beje, priminsiu, kad šis posėdis vyksta tik šiandien po pietų, nes rytoj e, vyks darbai susijęs su naujos komisijos skirimu. Taigi rytoj savo posėdžio tęsti negalėsime. Posėdžiausime tik šiandien po pietų. Po šio posėdžio vyks koordinatorių posėdis. Ir dabar koordinatoriams noriu priminti, kad po šio posėdžio jie turės likti salėje. Darbo tvarkė jums yra išplatinta, jūs su ją, manau, esate susipažinę. Prieš posėdžio pradžią kolega ponas Ranga paklausė, ar būtų galima į darbo tvarkę įtraukti keitimąsi nuomonėmis dėl parlamento ir komisijos pamatinio susitarimo, bendro susitarimo. Man tai sunkumų nekelia, ar kas nors prieštarauja? Ne. Prieštaraujančių nėra, taigi įtrauksime šį klausimą į šios dienos darbo tvarkė. Kadangi niekas neprašo žodžio, darau išvadą, kad darbo tvarkė jūs tenkina. Dabar iš karto suteiksiu žodį ponui Rankel, kuris nori pakalbėti apie naują darbo tvarkės punktą. Tai yra susitarimas tarp parlamento ir komisijos. Uh, Ačiū, pirmininkė. Mes jau esame surengę keletą susitikimų. Pirmieji susitikimai vyko tik tarp Europos parlamento narių, delegacijų. Jūs žinote, kad atitinkamai delegacijai vadojo ponas Lena. Ponas Lena surengė vieną susitikimą su komisijos pirmininku Barozo. Buvo tariamasi dėl pamatinio susitarimo metmenų. Po to įvyko dar du susitikimai su ponu Barozu, kurie, mano nuomonė, buvo tikrai rezultatyvus. Rytoj vyks labai labai svarbus susitikimas tarp Europos parlamento delegacijos ir komisijos delegacijos. Jam parlamento vardu pirmininkaus ponas Lėman, e, komisijos vardu pirmininkaus pirmininkas Barozo. Mes dalyvausime e, šiuose sustikimuose. Turiu pasakyti, kad e, sustikimų metu jau buvo šio to pasiekta nenoriu dabar gilintis į detalės, kadangi kai kurios temos yra konfidencialios. Vis dėlto galiu pasakyti, kad susitarėme dėl tam tikrų prerogatyvos teisių su teisėkuros susijusiais klausimais, su teisėkuros iniciatyvomis susijusiais klausimais. Taip pat kalbėjome ir apie pasitikėjimo votumą dėl atskirų komisarų. Taip pat kalbėjome apie tai, kaip turi vykti komisarų klausimai ir diskusijos apie jos plenarnėje sesijoje ir čia yra tam tikrų pasiekimų. Viskas, kas pasiekta, atitinka Lisabonos sutartį. Kai kuriais susitarimais nueita truputį toliau, tačiau tai vis tiek neprieštarauja sutarčiai. Kai nueinama toliau nei numatyta Lisabono sutarties formuluotėse, paprastai tai yra naudinga parlamentui. Tai yra parlamento pasiekimas. Taigi tokia yra dėrybų padėtis. Manau, susitarimas įmanomas. Dėrybos yra pasistumėjusios pirmin. Mums bendrauti yra lengviau, nes abi šalis sutiko, kad parlamentui turi būti suteikta naujų prerogatyvų ir Taip pat sutarta, kad Lisabonų sutartyje yra numatyti tam tikri tų prerogatyvo pribojimai. Siekiame pusiausviros tarp dviejų pozicijų ir tikiuosi, kad dėl to bendro susitarimo ar pamatinio susitarimo metmenų mes susitarsime rytoj arba iki savaitės pabaigos. Žinoma, tai tie metmeniai bus tik politinės gairės, bet tai yra pakankamai didelis pasiekimas ir mes siekiame, kad susitarimas būtų sudarytas iki balsavimo dėl komisijos sudėties. Žinoma, dėl visų detalių bus galima sutarti tik po to, kai įvyks balsavimas dėl komisijos. Taigi visapusiškas, visapimantis susitarimas greičiausiai bus pasirašytas apie Velykas arba po Velykų. Tačiau dėl pagrindinių dalykų, dėl pagrindinių parlamento prerogatyvų bus susitarta dar iki balsuojant dėl komisijos. Mane tenkina tas konsensusas, kurį pasiekė parlamento frakcijos. Liberalai, žalieji, socialistai, EPP frakcija. Mane džiugina ir komisijos požiūris kuri susiformavo po pradinių pokalbių, pradinio dialogo, kuris buvo gana įtemptas. Dabar galima tikėtis naujų pasiekimų komisijos ir parlamento tarp instituciniuose santykiuose. Dar vienas dalykas, kuris dabar jau yra visiškai aiškus tai yra tai, kad komisija, taryba ir parlamentą traktuos vienodai. Komisija pripažįsta, kad po Lisabono sutarties įsigaliojimo mes turime turėti tokią pačią informaciją ir tą informaciją gauti pagal tokius pačius terminus kaip ir taryba. Tai yra dar vienas svarbus e, pasiekimas informavimo ir komunikacijos srityje. Turiu galvoje komisiją, kuri turi iniciatyvos teisę ir dvi mm, teisės aktų leidybos institucijas - tarybos ir parlamento. Galiausiai mes dabar būsime tokioje pačioje padėtyje kaip ir taryba. Dėl šio principo dabar aiškiai sutarima, jis bus įgyvendinamas. Taigi to, tokia yra dėrybų padėtis. Po rydienos susitikimo, manau, turėsime daugiau informacijos. Ji visų pirma bus pateikta pirmininkų sueigai, o po to mūsų komitetui. O tai yra komitetas, kuris yra kompetentingas e, teikti informaciją apie tą pamatinį sutarimą. Ačiū už Jūsų atliktą darbą ir už informaciją, kurią suteikėt. Ar kažkas norėtų pasisakyti šio klausimu? Nematau pakeltų rankų. Taigi, ačiū, ponė Rangel, už informaciją. Noriu pasveikinti jį su tai puikiai ir greitai atliktų darbų. Ir dabar perinam prie antro darbo atverkės punkto, tai yra pirmininko skelbimai. Visų pirma, noriu priminti, kad EPP paskyri ponas Zviefka pranešėjų renkti, e, tai yra nuomonės rengėjų renkti nuomonę dėl e, teisinių reikalų teisės reikalų komiteto e, rengiamo pranešimo dėl geresnės teisėkuros ir čia mūsų septynių narių delegacija lankėsi Ispanijoje gruodžio mėnesį, bus apibendrinti šio vizito rezultatai. E, gruodžio pradžioje, antrą, trečią dienomis buvo susitikta su pagrindiniais Europos reikalų pareigūnais, buvo ruošiamasi Ispanijo, Ispanijos pirmininkavimui, susitikimai buvo išties įdomus. Tie kas dalyvavo šiame vizite, aš manau, man pritars. Taip pat noriu Jums priminti, kad susitikome su Europos reikalų sekretoriu pono Diegos Karyda, kuris pasakė, kad Lisabono sutarties įgyvendinimas bus um, Ispanijos pirmininkavimo prioritetas. Kartu su mumis jis panalizavo aktualiausius klausimus, e, kuriuos analizuos mūsų komitetas, tai yra ryšius tarp Europos vadovų tarybos nuolatinio e, pirmininko ir rotuojančio pirmininkavimo, taip pat e, įgal... Europos komisijos vicepirmininkės užsienio reikalams ir aukštosios įgaliotinės. Taip pat valstybės sekretorius išsakė palaikymą, išsakė savo nuomonę, kad reikia paremti institucinį sutarimą, kad reikia užtikrinti, kad jis efektyviai veiktų. 18 Europos parlamento narių turėtų kaip galima greičiau prisijungti prie šio darbo čia parlamente, padėti pirmininkaujančiai Ispanijai įgyveninti šiuos klausimus ir, ir Zapatero praeitą savaitę tą pasakė. Ispanija akcentuoja, kad nori galvoti apie mm, piliečių iniciatyvos klausimo plėtojimą ir pranešimą šio klausimu, kad būtų galima panalizuoti, kaip e, būtų galima įdėkti reikiamas teisinės priemonės. Ir Ispanija pritarė, kad reikia kaip galima greičiau prisijungti prie, prie Europos žmogaus teisų konvencijos, kad būtų galima išvengti tai prieštaravimų tarp Europos um, teisingumo teismo ir Europos žmogaus teisų teismo. Taip pat susitikome su ES um, ryšių palaikymo komitetu, bendru komitetu. Buvo Ispanijos konstitucijos dvi pataisos patvirtintos dėl subsidiarumo ir peržiūros. Apie tai buvo kalbama taip pat. Buvo kalbama apie Europolą ir Eurojustą, kaip jos reikėtų pakoreguoti prisitaikant prie Lisabono sutarties. Taip pat buvo kalbama apie autonominės bendruomenės Ispanijoje. Tai yra labai svarbu, kai kalbama apie Eurojusto ir Europolo mm, politinę priežiūrą, demokratinę priežiūrą ir subsidarumo principo įgyvendinimą. Taip pat sutikome su San Pablo. Universitete mm, buvo kalbama apie tai, kad uh, ES turi sustiprinti savo pajėgumus, savo e, demokratinį legitimumą ir sustiprinti savo vaidmenį tarptautinėje arenoje. Taip pat buvo surenkta darbinė vakarienė, kurios metu buvo diskutuojama su e, universitetoriais dėstytojais, taip pat ir tais, kurie vadovauja Žanmonė programai Buvo išsakyta įvairių nuomonių, įvairių vertinimų, netgi paraštas buvo e, dokumentas. Aš dabar neatsimenu visų detalių. Tačiau tai nebuvo tik kažkokios tai um, senai žinomos pastabos ar mintis. Buvo, buvo ir labai įdomių susitikimų su pilietinės visuomenės atstovais mes kalbėjome apie piliečių traukimą, ypač kai na kalba apie diskusijas parlamente. Taip pat kalbėjome apie tai, kaip geriau atsižvelgti į piliečių nuomonę, kaip užtikrinti, kad jie galėtų aktyviau e, domėtis ir dalyvauti sprendžiant europinius reikalus. Aš manau, gal tai ir būtų tai, ką turėjau pasakyti pagal antrą darbo atvirkės punktą pirmininkos skelbimus. Trečias darbo atvirkės punktas yra posėdžių protokolų tvirtinimas iš ankstesnių posėdžių. Tai Šiuos protokolus jūs turite, tai yra 2009 m. lapkričio 3-4 dienos, lapkričio 24 dienos ir lapkričio 30 gruodžio 1 dienos e, posėdžių protokolai. Jeigu turėsite kokių komentarų, tai prašom e, juos e, pateikti tuos komentarus, jeigu ne, tai protokolai bus laikomi patvirtintais. Ketvirtas darbo tvarkės punktas yra labai svarbus, labai aktuolus klausimas, tai yra ES prisijungimo prie ES teisų ir pagrindinių laisvės apsaugos konvencijos klausimai. Gruodžio 17 dieną buvo surinkta konferencija, pilietinių laisvių komitetas taip pat dalyvauja šiame procese. Čia galioja parlamento reglamento 15 taisyklė. Šis pranešimas yra pavestas mūsų kolegai Hauregiai būtų labai svarbu išsakyti visų pirma politinę poziciją ir po to galvoti apie labai aišku mandatą, kuris būtų suteiktas komisijai. Pirmininkaujant Ispanija norėtų, kad šiuo klausimu sprendimas būtų priimtas dar iki jų kadencijos, tai yra iki šešių mėnesių pabaigos. Ir iš karto suteikiu žodį ponui Haureigiai pranešėjai, prašom. Ačiū pirmininkė. Taigi mes patekome į tokį etapą, kai mes jau rengiame šiame parlamente pranešimą. Ir aš manau, kad tai yra vienas iš svarbiausių šio parlamento dokumentų. Tai būtent jisai susijęs yra su nauja Lisabono sutartimi. Jeigu jūs pažiūrėsite į Lisabono sutarties šeštą straipsnį, jame kalbama apie ES sprendimą vykdyti e, Europos e, žmogus teisų ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją. Taigi, kaip atsirado šitą nuorodą šeštame straipsnėje? Nuo ES pradžios kildavo problemų arba abejonių dėl to, kaip e, žmogaus teisų konvencija būtų taikoma ją derinant su Europos bendrijų teisė. Iki 80-ojo dešimtmečio kai kurie konstituciniai teismai, ypač Vokietijos, Italijos konstituciniai teismai, e, padarė išvadą, kad jie negalėtų patvirtinti ES teismų sprendimo arba pritarti jiems, jeigu jie būtų nesuderinami su ES pagrindinių teisų ir žmogaus teisų konvencija. E, ir čia pirmiausia reiktų pabrėžti, kad ES e, žmogus teisų yra pagrindinė laisvė hartija, kuri taikoma ES ir kuri e, buvo įtvirtinta Nyso sutartyje ir kuri dabar įtraukta į Lisabono sutartį, e, šią straipsnį, pirmos skyriaus. Vadinasi, tai reiškia, mūsų hartija yra parengta su toms trim išimtimis. Tai Junktinė karalystė, Lenkija ir Čekija paprašė šių išimčių. Todėl mes turime oficialiai ratifikuoti Lisabonos sutartį. Taip, tiksliau sakant, mes turime laikyti šį ratifikavimą kaip, kaip žingsnį kad ES e, teisės sistema yra suderinama ir turi būti suderinama su ES žmogus teisė ir pagrindinių laisvių konvencija. Iš esmės, e, e, ši nauja sutartis, joje yra įtraukta šita konvencija ir tai, atsirado, tai atsitiko todėl, kad Luksemburgė teisme, teismas teisingumo teismas pasakė, kad e, e, Lisabonos sartyje turi būti nustatyti tam tikri kriterijai, kada turi būti gyvenama šita, e, šita konvencija. Vėliau buvo nustatyti šie kriterijai. Buvo nustatyta, kad turi, turi būti įvykdyta sutarčių konstitucinė reforma, kad į pirminę teisę ES patektų ši konvencija. Ir gruodžio pirmąją dieną Lisabonos startis įsigalioja. Ir jeigu jūs e, pažvelgsite, e, kaip ES įtraukė savo teisinę šitą konvenciją, tada mm, reikia atkreipti dėmesį į šios konvencijos įgyvendinamumą, nes e, konvencija turės bus įgyvendama Europos Sąjungoje, visai Europoje, visose Europos Sąjungos institucijose. Taigi, ką mums reikia padaryti? Mums reikia du standartus suderinti - konvenciją ir hartiją. Ir mums reikia nustatyti dvi jurisdikcijas. Teisingumo teismas Luksemburgė ir žmogaus teisų teisma, teismas Strasbūrė. Taigi pranešime to mes ir siekiame. Mes e, pateiksime pranešimą e, pirmiausia šiam komitetui. Ir mes e, taikysime 50 e, parametro darbo tvarkos taisyklių punktą ir mes taip pat lygio komitetui pateiksime šį, e, šį pranešimą, kuriame paaiškinsime šio klausimo kilmę ir apskaitai, kaip jisai sprendžiamas. O, aš galėčiau pasakyti dar, kad yra techninių ir politinių klausimų, kuriuos reikia išspręsti. Jie yra labai svarbus ir juos mes, ir mes E, bandysime išspręsti jos pranešime ir vėliau turėsime patvirtinti šį pranešimą. Pirmiausia, e, e, norėčiau iškelti klausimą, kaip Europos Sąjunga taikys šią konvenciją. Daugiausia scenarių numato, kad bus sutartis tarp Europos Sąjungos ir, ir atskirų valstybių, kurios yra pasirašęs šią konvenciją šioje sutartyje e, bus nustatyti visi pakeitimai e, konvencijos ir jos protokolų. Ir protokolas e, Lisabonos sutarties kaip tik tai daro nuorodą į tai, kaip ES taikys šią konvenciją. Ten nustatomi tam tikri apribojimai ir tam tikri kriterijai. Būtent Lisabonos sutartyje yra sakoma, kad e, sutartis, pagal kurią ES taikys šią konvenciją, neturėtų nustatyti jokių nuk, leidžiančių nukrypti nuostatų valstybėms narėms. Taigi, uh, e, man, valstybės narės galės taikyti tik tai išimtis, tik tai tokiais atvejais. Kils problemų, kai, kai norės prisijungti valstybės prie šios konvencijos, nes konvencija turi būti taikoma vienodai visoms valstybėms narėms, nes kai kurios valstybės narės gali būti numačiusios tam tikras išimtis, remdamas savo teisės sistemomis. Pavyzdžiui, valstybė narė kuri nepriėmė e, protokolo e, dėl mirties bausmės panaikinimo, tai gali kilti tokia problema, kad ji negalės į sąjungą. Tai tokie, pavyzdžiui, apribojimai, kurie galėtų egzistuoti. E, teisės aktai, kuriuos aš dabar matau, jie neleidžia taikyti atskiroms valstybėms narėms tam tikrų išimčių ES lygių. Tačiau e, šitą prisijungimo sutartis turi paaiškinti, prie ko prisijungia ES ir prie e, kokius protokolus vykdo. Tokiu atveju būtų galima, ar, galima e, diskutuoti, ar įstojimas į šitą konvenciją būtų visapusiška su, visomis, e, su visais protokolais, kurie būtų priimti. Arba reikia atsižvelgti į tam tikras išimtinės situacijas ir bandyti jas kas nors išspręsti atskiriuose valstybėse narėse. Aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad e, pranešime turėtų būti sprendžiamos tos problemos, e, kuriais remiasi ES teisės autonomija. Atsižvelgiant į tai, kad gali būti keliamos bylos Strasbūro teisme, būtent dėl šios konvencijos nesilaikymo. Aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad e, Luksemburgo teisingumo teismas, žinoma, logiškai praras savo statusą, kad e, jis netaps galutinė instancija, sprendžiant ginčius. E, visos ES lygmenių. Ir bylos keliamas teisingumo teisme neišvengiamai a, turės galimybę būti apskūstos a, a, žmogaus teisų teisme, nes būtent jos yra susijusios, jeigu būtų susijusios su konvencija. Ir Strasbūro žmogaus teisų teismas bus aukščiausias teismas. Jisai vykdys išorės kontrolę, kaip laikomasi žmogaus teisų ir pagrindinių laisvių apsaugos dar viena problema, į kurią aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį. Mes turėtume apibriežti pakankamai aiškiai, tai būdas, kuriuo ES dalyvaus konvencijos e, institucijų veikloje ir teismų veikloje. Jeigu mes e, taikome tokį principą, kad ES prisijungdama prie konvencijos ir nustatydama kandidatų sąrašą, būtent e, kurie būtų aukščiausiojo teismo teisėjai iš valstybių narių. Tai reikštų, kad e, Europos Sąjunga e, užimtų tą pačią padėtį kaip ir visos šalis signatarės šios konvencijos. Tačiau jeigu individualių pagrindų bus prisijungiama prie E, konvencijos, tai yra atskiros valstybės narės prisijungs. Tada kokia bus ES padėtis? Ir tai reikia išspręsti e, posėdžiuose ministrų taryboje. Ten jau sprendžiamas šis klausimas. Mes turime atidžiai išnagrinėti, kokios pasiekmes bus, sakykime, teis, teismams sprendžiant bylą susijusiu su konvencija ir kokie proporcijai bus skiriami aukščiausios instancijos teismo teisėjai. Teisėjai turėtų būti skiriami tinkamai ir tam e, reikia rasti tam tikrus kriterijus. Europos parlamento nariai, kurie dalyvaus toje tai asamblėje, į kurioje bus renkami e, teisėjai, jie turėtų dalyvauti tik toje asamblėje. Jie būtų tie teisėjai e, nacionalinių teismų atstovai, jie turi būti renkami sistemiškai, nes kitu atveju kils daug problemų. Aš manau, kad vieną kartą per metus e, turėtų būti skiriami tokie teisėjai. Ir tai vien tik jau yra problema. faktas, kad e, valstybių narių atstovai turės e, dalyvauti taip tokiu atsitiktiniu praktiškai principu šioje, šiame procese. Reikia sukurti tam tikras e, vidinės procedūras, skiriant teisėjus, nes paskiriant teisėjus pavienius teisėjus, jie bus, turės bus skirti iš nacionalinių teismų sistemų. Ir čia aš manau, kad turėtų būti vykdoma, vykdomas tam tikras darybos ir diskusijos e, priimant šią konvenciją. Aš manau, kad jūs e, žinote, kad e, Europos vadovų taryboje vyksta ilgos diskusijos, nes Rusijos federacija dar neratifikavo 14 protokolo. protokolo. Tai yra e, priedas, kuris e, teikia teisėtumą teismui. Nes yra tam tikros bylos, kur, e, kurios yra neišsprendžiamas iki galo. Nes neratifikuotas šitas protokolas. Ir juose sprendžiamas pagrindinių teisų ir žmogaus teisų apsaugos klausimas. Ir tokios bylos turėtų būti sprendžiamos tokiame teisme. Jau ilgus metus buvo prašoma pasirašyti, e, Rusijos federacijos pasirašyti šį, tiksliau ratifikuoti šį protokolą, tačiau Rusija atsisako. E, sausio mėnesį e, Rusijos Dūma nusprendė, kad 14 protokolą ratifikuos Ir dabar reikia, kad e, aukštiniai rūmai taip pat ratifikuotų šią, šį protokolą. Nes kitaip nebus įmanoma spręsti visų bylų, kurios yra susijusios su Rusijos federacija. Ir galbūt verta paminėti, kad Europos e, Sąjunga taip pat turi teisę turėti Europos teisėją, kuris dalyvautų visose bylose susijusiu su Europos Sąjunga. Ir šitas teisėjas turėtų būti nominuotas Europos Sąjungoje. Ir dar kita problema, į kurią aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį. Ir yra tokia. Kalbėtojas atsiprašo. Tai yra toks klausimas, kuris galėtų mums sukelti problemų. Jeigu valstybė narė e, iškeltų bylą kitai valstybė nariai, tai prieštarauja principams, kurie nustatyti Lisabonos sutartyje. E, tai šį klausimą reikia išspręsti. Galbūt reiktų paaiškinti, kad tai kad negalima, kad valstybė narė negali kelti bylos kitai valstybė nariai ES. Be to mums reiktų pagalvoti apie tai, kad jei ES pilietis mano, kad e, e, pažeistas ES žmogaus teisės arba pagrindinės laisvės ir nori iškelti bylą. Aš manau, kad jei valstybė narė e, nurodo nuostatą arba veikia taip, kad e, pilietis mano, kad jį pažeidžia žmogaus teisės arba pagrindinės laisvės, tuomet e, pilietis, jeigu iškelia bylą, jisai e, reiškia iškelia bylą ES institucijai. Reiktų uh, aiškiai nustatyti, kad ES uh, institucija arba valstybė narė yra prisijima, atsaky, prisijima atsakomybę ir ji gali būti tokios bylos šalimi. Ir ES e, pilietis gali būti šalimi tokioje byloje. Kur, e, kuri yra sprendžiama ES teisme. Čia klausimas kyla ne dėl e, asmens atskiro, bet dėl valstybės narės. Ar ji turi teisę dalyvauti tokioje byloje? jeigu ji yra suinteresuota, pavyzdžiui, bylos baigtimi. Tokiu atveju ES yra suinteresuotoji šalis. Net jeigu byla keliama valstybei nariai. Tai ES kaip kolektyvinis asmuo, jinai yra suinteresuota dalyvauti kaip šalis tokioje byloje. Tai reiškia, kad jau keliate bylą valstybei nariai, keliate ES institucijai vienu metu. Taigi, kokios sąlygos yra, kad ES galėtų tapti šalimi teisminėme nagrinėjime. Čia dar nėra aišku. ES gali būti įstoti į bylą e, trečiąją šalimi. Ir čia e, labai svarbus dalykas, kad mes aiškiai apibrėžtume jos šias galimybės. Taip pat e, e, galima numatyti, kad bus tam tikrų skirtumų tarp sprendimų Teisingumo teismo ir žmogus teisų teismo Strasbūrė. Ir reikia aiškiai pasakyti, kokios kompetencijos yra pasidalyjamos tarp e, Strasbūro teismo ir Teisingumo teismo. Ir jeigu, pavyzdžiui, E, byla išsprendžiama skirtingai, tada logiškiausia būtų. E, nustatyti tam tikrą sistemą, kuria būtų nustatoma, koks galutinis turėtų būti sprendimas. Reikia nustatyti, kokie dokumentai turėtų būti nagrinėjami ir taikomi tokiuose bylose, jie turėtų būti susiję su, su Hartija. Ir konvencijos, su konvencijos susijusios su bylos turėtų sprendžiamas atsižvelgiant į Hartiją. Būtent sprendžiant tas bylas, kuriuose yra apsaugomos žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės. Aš jau minėjau 14 protokolą. Turėčiau pabrėžti faktą, kad dėrybos e, dėl to, e, kad ES e, įstoja į šią konvenciją, sukėlė diskusijas, kaipgi veiks šitą konvenciją, kaip ji bus taikoma. Mums reikėtų išspręsti teismų klausimą, nes e, kilo daug kliučių, pavyzdžiui, sprendžiant tokias bylas susijusios su konvencija, pavyzdžiui, 8-90-metyje. Ir tokios e, bylos, e, kurios buvo pateiktos ES teismams, jos nebuvo išspręstas. Mums reikia tam tikros struktūros, kuri padėtų mums išspręsti šias bylas. Ir jeigu mes ES įstojame į šią konvenciją, dėl ES pobūdžio ir dėl tų bylų ir ieškinių. Aš manau, kad e, e, tokių bylų sprendimo procedūra turėtų būti nustatyta dar prieš e, taikant šią konvenciją. Šiek tiek kalbėti apie dvi sąlygas. Visų pirma, tai yra parlamento patvirtinimas, tada tarybos vieningas sprendimas, toliau e, dėrybos dėl e, prisijungimo protokolo kad būtų galima prisijungti prie Europos žmogaus teisų konvencijos ir toliau valstybių narių, aišku, jau e, atitinkamai sprendimai ir veiksmai konstitu, konstitucijų rėmose. Aišku, kad reikia galvoti apie pagrindinės temas, kuriamis bus paremta, paremti visi šitie klausimai. Pirmos diskusijos dėl šių klausimų jau su dokumentais bus vasario mėnesį. Pirmininkė, jeigu teisingai aš informaciją pateikiu, Ir taip pat renksime klausimus, susitikimus, kaip kad pirmininkė yra jau irgi suderinta per koordinatorių posėdį. Taigi, iš esmės bus galvojama pasikviesti 5-6 ekspertus, kurie galėtų ateiti iš žmogaus teisų teismo arba gal ir iš Luksemburgo teismo. Mes galėtumėm užduoti jiems klausimus, padiskutuoti ir po to balandžio gegužės mėnesį su lybė komitetu mm, spręsti likusias problemas. O dabar aš mielai išklausysiu visus jūsų patarimus ir pasiūlymus, kaip pagerinti savo darbą. Ačiū, kolega. Man atrodo, tikrai dabar galėjome sudaryti tokį labai aišku, vaizdą, tikrai bus daug labai įvairių klausimų ir reikės tikrai labai rimtai imtis šio reikalo. Uh, Iš tikrųjų, jeigu mm, koordinatoriai ir jau yra susitarę, tai tikrai reikėtų visiems pranešti, kada bus tie susitikimai su ekspertais. Ir prieš perdamą žodį ponui Severiną, aš norėčiau dar tarti keletą žodžių, gal paprovokuoti truputėlį jūs. Dabar dėl tų ryšių su žmogaus teisų teismu ir teisingumo teismu. Pagal žmogaus teisų teismo Mm, taisyklės į šį teismą galima kreiptis tik tuomet, kai yra išnaudotos visos galimybės um, kreiptis į nacionalinius teismus. E, kolega mums tai paaiškina. Taigi tai yra tarsi papildoma priemonė virš to, kas egzistuoja valstybėse narėse. Čia eitų kalba ne vien tik tai apie tuos reikalus, kuriuos sprendžia Teisingumo teismas, bet tai eitų kalba plačiau apie žmogaus teisės puses, jeigu jeigu dar neišnaudoja visų kelių, kurie egzistuoja valstybėse narėse ir taip pat teisingumo, nesikreipia į teisingumo teismą, tai tada negalėsi kreiptis dar į žmogaus teisų teismą. Taip. Čia ypatinga dar situacija yra tai, kad um, Europos žmogaus teisų apsaugos konvencija uh, turi galioti visose valstybėse, kurios priklauso Europos tarybai. Europos Sąjunga prisijungtų prie konvencijos, tačiau ne prie Europos tarybos. Jeigu tai būtų, tai užtektų modifikuoti 46 straipsnį, taip? ir tuomet ta ratifikacija būtų atlikta už visas tas valstybės, kurios yra Europos taryboje. Taigi, taip reikia suprasti, kad mes nedalyvausime Europos tarybos parlamentinėje asamblėje ir kitose veiklose, kadangi prie tarybos mes nesame prisijungę, tačiau eitų kalba dėl prisijungimo kurie, e, prie tų teisės aktų, kurie reguliuoja žmogaus teisų teismo darbą. Taip, dabar ponai Severin žodis. Prieš keletą metų Europos e, konvente dirbau su e, kolegomis toje grupėje, kurie, kuri pasisakė už tai, kad, bu, kad ES prisijungtų prie Europos žmogaus teisų konvencijos tuo met, kai ES turės juridinio e, asmens statusą. Dabar aš klausiausi pono Raugui ir norėčiau paklausti, ar iš tikrųjų mm, da, viskas yra gerai atlikta, nes daug darbo čia atrodo laukia. Ar gal ne visiškai gerai yra padirbėta, nes tiek daug problemų dar lieka. Ir dar trys dalykai. Pirmininkė, jūs jau apie tai kalbėjote apie tos tris dalykus, kuriuos aš norėjau akcentuoti, bet pradėkime nuo pranešimo pabaigos. Aš manau, kad iš tikrųjų būtinai reikalingas susitikimas su ekspertais ir platesnės diskusijos, kad būtų galima išsiaiškinti keletą dalykų. Taip pat, kad būtų galima mums pasidaryti išvadas dėl tam tikrų klausimų. Tai būtų visų pirma tokia mano pastaba dėl šio pasiūlymo. Antras dalykas. Taip, tikrai labai svarbus yra klausimas dėl to, kad realiai ne, negalima prisijungti prie Europos žmogaus teisų konvencijos, jeigu nepripažįsti Europos žmogaus teisų teismo jurisdikcijos. Ir dabar dėl to m, mm, Europos žmogaus teismo tai yra jau paskutinė instancija po visų kitų jurisdikcijų lygių ir, ir nacionalinės jurisdikcijos lygmens ir europinės jurisdikcijos lygmens, kai jau visi kiti keliai išnaudoti, tik tada galima kreiptis į Europos žmogaus teisų teismą. Taigi aš Aš taip suprantu, kad tai yra kita, visai kitas atvejis, nei kad buvo numatoma anksčiau, kaip, ir, kaip pranešėjas aišino, kad dabar jau bus Strasbūras, o ne Luksemburgas, kas tars paskutinį žodį. Ir trečias dalykas, aš taip suprantu, kad mes prisijungsime prie Europos žmogaus teisų konvencijos vien dėl to, kad dabar mes esame juridinis asmuo. Tai ta prasme, uh, Aš manau, kad mes būsime e, patraukti į teismą ir galėsime patraukti į teismą kitus tik tuo met, kai jis kalba apie ES teisės aktus, tai yra direktyvas ir reglamentus, o ne kai jis kalba apie valstybių narių teisės aktus. Ketvirtas dalykas, aš nemanau, kad valstybės narės turėtų uh, ratifikuoti ar kažkaip kitaip tvirtinti ES prisijungimą prie e, šios Europinės konvencijos, kadangi valstybės narės jau ratifikavo Lisabono sutartį, taigi jos sutiko, kad mes tapsime um, Europos žmogaus teisės apsaugos konvencijos nariai. Ir antras dalykas, tai e, tas, kas, taps, kas prisijungs prie šios konvencijos, tai bus ES kaip juridinis asmuo, kuria, ta, kuriam taikomas tam tikras įstatymas. Tačiau kita vertus valstybės narės, kurios nėra Europos tarybos narės, bet yra ES valstybės narės, jos turi ratifikuoti šį prisijungimą prie. Um, uh, Europos žmogaus teisų konvencijos vien todėl, kad, kaip jūs ir pasakėte, kad uh, Europos tarybos taisyklės yra pasakyta, kad tik tai Europos tarybos valstybės narės yra um, Europos žmogaus teisų konvencijos šalis. Tai reiškia, kad tos kitos valstybės turi pritarti tam sprendimui. Tai toks būtų rezultatas, mes turime suprasti, kad Europos tarybos narės, kurios nėra ES valstybės narės, gali mus paduoti į teismą už, pavyzdžiui, Europos žmogaus teisų konvencijos pažeidimus. Ir mes turime pagalvoti, ar tos šalis turės, galimybę, turės turėti galimybę kreiptis ir į mūsų specifinius teismus. Aš taip suprantu, kad bus aišku dar ir kitų galimybių panalizuoti šios klausimus, tačiau aš manau, kad mūsų pranešėjas tikrai turėtų panalizuoti šiuos principinius klausimus. Visų pirma, dėl jurisdikcijos Europoje e, šios konvencijos ir dėl žmogaus teisų, teisės aktų vieningumo klausimo. Nes jeigu būtų kažkokių klausimų dėl e, esmės arba jeigu būtų per precedentų teisę, jeigu būtų kažkokių tai problemų su Europos žmogaus teisų konvencija, būtų jos prieštaras su, pavyzdžiui, ES pagrindinių teisų hartė, tuomet problemos būtų labai rimtos. Ir tuomet jau būtų taip, kad e, kiekvienu konkrečiu atveju būtų renkamasi, kas geriau viena ar kitai šaliai. Tai yra nepriimtina. Aš manau, kad iš principo mes turime visų pirma panalizuoti sutarčių klausimus, ne tik europinių, bet ir kitų tarptautinių sutarčių klausimus. Ir tą progą, aš manau, mes galėsime visų pirma išanalizuoti, ar reikia suvienodinti jurisdikcijas, ar ga, jeigu, pavyzdžiui, būtų kažkokių galimų jurisdikcijos konfliktų rizika ir ar būtų kažkokia tai galimybė, kad iškiltų konfliktas tarp skirtingų teisinių priemonių. Ir galbūt reikėtų kažką tai išrasti tokio, kas palengvintų Europos žmogaus teisų teismo veikimą, kadangi iš tikrųjų dabar šis teismas dirba labai lietai, nes per nelyg didelė yra našta. Aš esu tikras, kad kuomet prisijungs tokia nauja konvencijos pusė, tai tikrai dar tas teismas bus, taps dar labiau apkrautas, nei dabar yra apkrautas. Ačiū. Manau, jūs akcentavote šio klausimo sudėtingumą ir taip pat e, kalbėjote ir apie teisinius interesus, kurie čia persipina. Dabar ponas Devygo. Ačiū pirmininkė. Džiaugiuosi, kad vyksta ši diskusija. Džiaugiuosi e, tuo, kad Konstitucinių reikalų komitetas ėmėsi iniciatyvos renkti šį pranešimą. Sveikinu poną Haurėgi rengiant šį pranešimą. Klausimas tikrai svarbus. iš pat pradžių norėčiau labai aiškiai pasakyti, kad ES gerbė žmogaus teisės ir mes iš esmės nieko nekeičiame prisijungdami prie konvencijos, mes žmogaus teisės ir taip gerbėme. Tačiau prisijungimo reikia dėl sutarčių ekonominio pobūdžio. International Handelsgeschäftshalts äh, Nardel byla iškėlė klausimų susijusių su pagrindinių žmogaus teisų apsauga ir prisijungimas prie konvencijos yra labai senas klausimas. Jeigu neklystų dar 1987 metais Europos tarybos generalinis sekretorius Orahandelo pasirašė dokumentą, kuriame buvo numatyta, kad mes prisijungsime prie konvencijos, tačiau tai nebuvo padaryta. Vėliau šiame parlamente buvo parengtas Degucht pranešimas, toliau Maastrichto sutartis ir Maastrichto sutartyje buvo šešto straipsnio antra dalis, kur buvo daroma nuorodo į konvenciją. Europos parlamentas primiktinai reikalavo, ėmėsi iniciatyvos, surengė, konve, subūrė konventą, kuris parengė pagrindinių teisių hartiją, o vėliau buvo parengta Lisabonos sutartis. Dabar norėčiau paminėti keletą svarbiausių dalykų. Esu įsitikinęs, kad nėra esminių skirtumų tarp Romos konvencijos ir pagrindinių teisių hartijos. Visos teisės, kurios pripažįstamos hartijoje, atitinka ir žmogaus teisų konvencijoje numatytas teisės. Ir, kaip jau buvo sakyta, tam turi būti taikomos ir valstybių narių išlygos Tai yra visiškai aišku. Ponas Severin pateikė retorinį klausimą. Ar mes pakankamai gerai sprendžiame šį klausimą, ar gerai dirbame šioje srityje? Manau, kad taip. Teisingai, labai teisingai mes keliame šį klausimą. Tai bus žingsnis pirmin užtikrinsantis didesnę pagarbą žmogaus teisėm. Tai bus lik papildoma garantija. Taigi politinių požiūrių toks žingsnis teisingas. Teisiniai aspektai yra kitas dalykas, čia viskas sudėtingiau. Neužmirškime, kad tarp vyriausybinėje konferencijoje jau seniai buvo užmirštas pagrindinis tikslas, juk iš pat pradžių buvo parengtas mandatas, kuriame buvo pasakyta, kad ES prisijungs prie konvencijos ir tai turės būti sprendžiama kvalifikuota balsų dauguma. Dabar kvalifikuota balsų dauguma yra pakeista vienbalsiškumu ir žodis shall angliškame tekste pakeistas žodžiu may. Taigi dabar turime vienbalsiškumo principą ir žodį may gali. Europos parlamentas mano, kad prisijungimas būtų teigiamas dalykas ir manau, kad turime žengti dar vieną žingsnį pirmin, kadangi vis dar yra kliučių. Yra valstybių narių, kurios nenori prisijungti prie konvencijos ir esu įsitikinęs, kad jos bandys kaip galima labiau išryškinti teisinius sunkumus, kurių tikrai yra. Jeigu mes manome, kad toks pasirinkimas yra teisingas, mano frakcija taip ir mano, tai manau, kad šis pranešimas yra puikia proga išspręsti visus tuos sudėtingus klausimus. Vis dėlto nemanau, kad teisiniai sunkumai turėtų būti kliūtis mums prisijungti prie konvencijos. Tai apie tai kalbėti ir turi būti pranešimo tikslas. Manau, reikėtų surenkti ir klausimus šią temą. Ir dar norėčiau pateikti vieną rekomendaciją. Norėčiau pasiūlyti pasikviesti žmogų, kuris mums praeitįje labai daug padėjo. Turiu galvoje Europos tarybos parlamentinės asamblėjos pirmininką. Tai yra ponas Vandelindė, jis yra Olandijos senato, Niderlandų senato atstovas. Su juo nekartą esu diskutavęs šiuo klausimu, kalbėjau ir apie praktinius padarinius, kuriuos minėjo ir ponas Haurėgi. Pirmininkė, kaip jūs sakėte, žmogaus teisų konvencijoje kalbama tik apie valstybės narės, apie konvencijos šalis dalyvės, nekalbama apie Europos Sąjungą. Ir prisijungus Europos Sąjungai prireiks ir konvencijos tam tikrų vidinių pakeitimų. Pavyzdžiui, mes juk čia priimame sprendimą, kurį būtų galima vadinti dvišaliu sprendimu. Juk mūsų prisijungimas neįvyks per vieną naktį, pačioje konvencijoje prireiks pakeitimų. Todėl reikės, kad ratifiku, konvencijos pateikimus ratifikuotų 47 Europos tarybos narės. Jų yra daugiau negu ES valstybių narių. Nežinau, kokiais tiksliai argumentais vadovaujamasi, bet mano nuomonė, nuojauta man kužda, kad konvenciją turės ratifikuoti visos 47 narės. Ir dar vienas dalykas. Galimybė kreiptis į Strasbūro teismą kaip į paskutinės instancijos teismą. Tokia galimybė atskiram piliečiui ar piliečių grupėms yra naudinga. Tai yra visos konvencijos pridėtinė vertė. Taigi čia galime tikėti sėkmės ir nesėkmių. Rusijos piliečiai gali pradėti siūsti skundus, daugybę skundų praktiškai kasdien. Pavyzdžiui, Junktinėje karalystėje praktiškai iš karto kreipiamasi į teismą. Taigi ir čia bylų gali labai padaugėti ir reikės rasti sprendimą. Tikrai gali būti, kad prisijungimas prie konvencijos ES suteiks galimybę išspręsti tam tikras nacionalinės problemas, kuriuoms dabar sprendimo nėra. ir, kaip jau sakiau, galimybė kreiptis į Strasbūro teismą kaip į paskutinės instancijos teismą yra didžiulė konvencijos pridėtinė vertė. Tai yra ES teisė, kurią, kuriai pritarė Europos institucijos. net ir kalbant apie nacionalinę teisę, reikėtų pasakyti, kad e, tai siejasi ir su bendrijos teisė, ir tam tikri sprendimai dėl to priimami ir Strasbūro teisme. Mes turime galvoti apie tam tikrus apribojimus. Ponas Haurėgi jau kalbėjo apie tai, kas atstovaus Europos Sąjungai, ar tai bus teisėjas, kas rinks tą teisėją. Uh, tokius klausimus spręsti bus sunku, bet vis dėlto pakartosiu, kad mano frakcijos nuomonė politinių požiūrių tai yra svarbus klausimas. Apie tai dar buvo kalbama ir spinėlį sutartyje. Ir dabar Europos parlamentui uh, Tai yra vienas svarbiausių klausimų, tai yra ir kontroversiškas klausimas ir mes toliau kovosime už jo sprendimą. Tikrai spręsime šį klausimą. Esu šiek tiek nustebęs, kad Pilietinių laisvių komitetas nerengė pranešimo šią temą. Manau, kad ir Teisės reikalų komitetas galiausiai turės pareikšti savo poziciją. Vis dėlto pagrindinis komitetas, kuris nagrinėja šį klausimą, yra konstitucinių reikalų komitetas. Būtent mes turėtume padėti pagrindus galutiniam sprendimui. Tai yra didelė iniciatyva. Su ją mes kreipsimės ir į pilietinių teisių komitetą ir sieksime kaip galima geresnių sprendimų. Komisionė, žiūrėti, Teisės reikalų komitetas buvo vadinamas Teisės reikalų ir piliečių teisų komitetas, po to piliečių teisės buvo perkeltos lybė komitetui. Panas Meseračmit. Tak, formand. Øh, jeg deler betragtningerne om væsentligheden af øh, spørgsmålet her. Og... Ačiū pirmininkė. Šie svarstymai apie šio klausimo sudėtingumą, čia aš nelabai sutikčiau su daugybė teisinių klausimų, kurie čia buvo minėti. Tačiau aš norėčiau šį beitą pasakyti apie tai, kiek valstybė narė, kuri turi savo teisėją, Aš iš tikrųjų tai jau dalyvau parlamentinėje asamblėje ir aš e, manau, kad ten dominuoja daugiausia rusiškas požiūris. Ir jeigu toks atitinkamas teisėjas yra paskirtas dar kartą, tai ar nebus taip, kad teisėjas e, dažniausiai sprendžia tuos klausimus, kurie svarbiausia jo šaliai. Juk, pavyzdžiui, kaip Danų teisėjas, aš iš tiesų priimčiau e, labai nenoriai sprendimą prieš Danijos vyriausybę. Aš nenorėčiau nuteikti prieš save Danijos vyriausybę. Aš norėčiau nustatyti tiksliai uh, teisėjų priklausomybę. Tai būtent, kad jie nepriimtų sprendimų tose bylose, kur apskundžiama jų valstybė. Dabar dėl oficialių dalykų ar formalių dalykų, kuriuos turėtume dar išspręsti. Pirmiausia, sutartyje yra numatyta, kas e, mate, e, yra materialiniai skirtumai tarp e, pagrindinių teisų hartijos ir konvencijos. 52 e, hartijos e, straipsnėje, man atrodo, yra parašyta, kad, kad netrūkdoma konvencijoje priimti dar geresnių kokybiškai nuostatų. Tai reiškia, kad hartija yra supranacionalinė, o konvencija yra tarpvalstybinė sutartis. Tai vadinasi, jeigu valstybė nesilaiko hartijos, tada e, gali būti nubausta ta valstybė. Tačiau jeigu valstybė nesilaiko žmogaus teisų teismo sprendimo, tada praktiškai nieko negalima jį padaryti. Vadinasi, e, Strasbū... Vadinasi, Luksemburgo teisingumo teismo sprendimas yra daug privalomesnis negu Strasbūro teismo sprendimas. Tai yra materialinės problemos. E, dar e, da, dėl formaliųjų problemų. Vadinasi, yra privalomi ir neprivalomi sprendimai. E, Liuksemburgo teisingumo teismas remiasi subsidiarumo principo, o Strasbūro teisingumo, mm, atsiprašau, e, Strasbūro teisės remiasi tam tikrą judėjimo laisvę, manevro laisvę. Vadinasi, teisingumo teismas e, priima sprendimus subsidiarumo principo ribose, o Strasbūro e, teismas priima sprendimus kurie išeina už valstybių e, narių kompetencijos e, ribos. Kaip tokiu atveju mes spręsime problemas, e, kai susiduria, pavyzdžiui, Strasbūro ir Luksemburgo teismo sprendimai. Pavyzdžiui, pilietis paskelbė, pareiškė ieškinį Vistaliam teisme, tada pateko jo byla į Luksemburgo teismą ten jis buvo. Tiksliau, ten buvo išspręsta jo naudai byla. O dėl formalių priežasčių valstybė narė tada dar kreipėsi į Strasbūro teismą. Ir ten uh, priimtas sprendimas, kuris prieštarauja teisingumo teismo sprendimui. Ir kaip tuomet elgtis? Aš iš tikrųjų parla, parlamentinėje asamblėjoje e, dalyvavau ir aš įsivaizduoju, kad tokios diskusijos ten vyksta. Ponas Vygo pasakė, kad reikėtų pasvarstyti, e, kai bus atstovavimas ES institucijos. Aš norėčiau tik tai perspėti, kad mes e, Europoje turime daugybę kolegų iš Rytų Europos, kurie išnaudoja visas galimybės E, sutrikdyti teismo procesą. Tai yra susiję, su, pavyzdžiui, kad ir su 14 protokolu. Todėl mes būtume labai atidus ir budrus. Ar mes e, galbūt turėtume 15 e, protokolą šiek tiek pakeisti, kad nebūtų blokuojami teismo nutarimai. Čia kalbant apie E, dūmos, pavyzdžiui, sprendimus Rusijoje, tai ten yra tiek daug visokių techninių aspektų, kurie tikrai trukdo vykdyti teismo nagrinėjimą. O e, tarp šalių, e, tarp valstybinė konvencija ar ką nors padeda tokia atveju, nieko jį nepadeda. Čia iš tikrųjų viskas priklauso nuo valstybių narių politinės valios. Bet mes neturime per daug nukrypti į politinius klausimus, čia yra teisiniai klausimai. Todėl mes turime būti labai atidus, kad nesukurtume dviejų teisinių normų tiek Europos taryboje, tiek Europos sąjungoje. Kad būtų galima spekuliuoti, pavyzdžiui, valstybei nariai arba piliečiai, kur būtų geriau pareikšti ieškinį, kokiame teisme. Mums reikėtų mm, tam tikro uh, tam tikros sanglaudos šioje sistemoje. Well, um, uh, extremely... Pirmininkė, man atrodo, mes visi sutinkame, kad tai yra labai mm, svarbus tiesiog užbrantis klausimas, bet reikia taip pat prisiminti tai, kad tai buvo quid pro quo už tai, kad sutikome, jog hartija būtų privaloma, kad mes prisijungėme prie arba žmogaus teisų konvencijos. Parlamentas turi tvirtai laikytis šios pozicijos, nežiūrint visų tų sunkumų ir sudėtingumų, kurie mums yra pristatomi jau šios sudėtingo proceso pradžioje. Hartija iš tikrųjų yra mūsų būdas perteikti e, žmogaus teisų konvenciją. Aišku, kad jį apima daug daugiau ir daug plačiau nei konvencija. Jos taikymos rytis yra daug platesnė. Tačiau tie visi suvaržymai dėl to, kaip hartija e, įgyvendinama mūsų valstybėse narėse, taip pat yra taikytini ir hartijos ryšiui su konvencija. Tad tiesa yra tai, kad bus tam tikrų kontrastų, gal netgi konfliktų tarp Europos žmogaus teisų konvencijos ta prasme, kiek ji yra taikoma vidaus klausimų sprendimui mūsų valstybių viduje ir jos taikymui tarsi iš Briuselio. Tačiau aš nemanau, kad įtampa duotų kažką blogo, o neskatintų, kuri, greičiau tai skatins kūrybingumą. Ir galbūt tik tai teismai išpučia šias problemas. Praeitie tikrai buvo labai glaudus bendradarbiavimas tarp teismų ir aš manau, kad ir dabar mes Strasbūrą turėtume vertinti kaip mm, išorės patarėja Luksemburgui, o ne kaip kažkokia tai um, aukščiausiai teismą. Tai būtų galbūt teisingesnis Strasbūro teismo įvaizdis. Ir kai Luksemburgas um, pradės uh, kaupti ir plėsti savo jurisprudenciją pagrindinių teisių gyvendinimo srityje, aš manau, praktikoje uh, me, mes būtent ir pamatysime, jog tos problemos, kurios šiuo metu yra tarsi prognozuojamos, vis tik tai praktikoje nepasireikš. Aš sakyčiau, kad jeigu mums pavyks prisijungti prie konvencijos, tai tuomet aišku, kad jau viskas bus mūsų rankose. Ir mes nuspręsime, koks bus Strasbūro teismo reformos pagreitis. Nes kaip pirmininkas ir sakė, dabar tikrai jo našta yra pernelyg didelė dėl įvairių procedūrų ir tų susikaupusių neišspręstų bylų, kurias teismui sunku įveikti dabar. Ir aš manau, kad mes tikrai Stras, į, mes į Strasbūro teismą įnešime būtent tą reformų pagreitį. Ir tai turėtų būti akcentuojama parlamento sprendime šiuo klausimu. Ačiū, panas Brons. You, Ačiū, pirmininkė. Politikoje galioja bendra taisyklė, kad klausimų neužduodi, jeigu nebent jau žinai atsakymus, bet aš pateiksiu klausimų, į kuriuo atsakymus nežinau. Taigi, ar santykis ES ir konvencijos bus panašus kaip Junktinės karalystės iki tam tikro laiko. Tai yra, kad mes pasirašysime konvenciją, bet ji netaps ES teisės dalimi. Ar jau automatiškai taps ES teisės dalimi? hartijoje, turiu galvoje. Ar vis, vis tvirtinant būsimus ES teisės aktus, komisija prieš tai pateiks e, paaiškinimą, ar tas teisės aktas atitinka konvenciją ar ne. Trečia, kaip suprasti, jei iš esmės viena tarptautinė organizacija dabar prisijungia prie kitos tarptautinės organizacijos, tai yra Europos tarybos. Ar pastarosios organizacijos principai turės viršenybę prieš pirmosios organizacijos principus? Ir dar vienas klausimas. Girdėjau jau, atrodo, šiame komitete, galbūt ir pilietinių laisvių komitete. Štai kokią mintį. Gali būti, kad tos trys šalis, kurios uh, turi optautus iš pagrindinių teisių hartijos, ateityje galės kreiptis į Strasbūro teismą dėl tų leidžiančių nukrypti nuostatų. Ir paskutinis klausimas, kurį norėčiau užduoti. Ar teisingai suprantu, kad dvi šalis, abi jos jeigu jos abi priklauso ES, negalės viena kitos paduoti į Strasbūro teismą. O Europos tarybos e, šalį, ES valstybės narės galės paduoti ES valstybės narės į teismą ir atvirkščiai. Ačiū. Grazie, altri problemi hanno danno. Ačiū. Um, me... Ponas Morera. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pasidžiaugti čia vykstantį diskusiją apie galimą ES e, prisijungimą prie Europos žmogaus teisų konvencijos. Sveikinu kolegą Hauregijų už tai, kad jis labai gerai pristatė problemas, su kuriamis susidurėme. Kaip savo universiteto žmogaus teisų profesorius, teisės profesorius, aš nekartą argumentavau už ES stojimą į prisijungimą prie konvencijos. Taigi džiaugiuosi, kad čia vyksta diskusija. Mano nuomonė, ES galimas prisijungimas prie Strasbūro konvencijos hartijos reiškia, kad Europos konvencija taps ES teisės sistemos dalimi ir turės viršenybę prieš mūsų teisės aktus. Nes turiu pasakyti, kad kalbant apie žmogaus teisės, juk viršenybė teks konvencijai. Tai bus pagrindinis teisės aktas, pagrindinė teisė, kurios turės laikytis ES institucijoms. Be to, kiekvienas ES pilietis turės teisę kreiptis į žmogaus teisų teismą Strasbūrę ir apskūsti praktiškai visus sprendimus ar ES institucijų priimtus sprendimus, administracinius sprendimus arba e, teisingumo teismo sprendimus, kurie jų nuomonę pažeidžia Europos žmogaus teisų konvenciją. Tai reiškia, kad visos institucijos, įskaitant ir žmum, Europos teisingumo teismą turės gerbti kon, konvencijos nuostatas. Iš esmės nėra prieštaravimo tarp e, žmogaus teisų hartijos ir Europos žmogaus teisų konvencijos. Ta pati galiu pasakyti ir apie mūsų konstitucijas ir žmogaus teisų konvenciją. Bet nepaisant to, mūsų nemažai valstybių narių, kai kurios ir po keletą kartų buvo mm, kritikuojamos dėl žmogaus teisų pažeidimų. Taigi turime numatyti, kad ir Europos Sąjunga gali būti paduota į teismą, į žmogaus teisų teismą dėl administracinių sprendimų, teisės aktų ir netgi dėl teisingumo teismo sprendimų. Tokios galimybės negalime atmesti. Todėl turime numatyti, kad mums teks pri, įgyven, pripažinti ir įgyvendinti ES nepalankius sprendimus. Todėl kyla klausimas, kaip ES institucijos turėtų pasirenkti Europos žmogaus teisų teismo sprendimų įgyvendinimui, nes tie sprendimai, kurios priima Strasbūro teismas, neapsiriboja vien mm, piniginėmis baudomis ar kompensacijomis. Uh, Dėl tų sprendimų gali prireikti peržiūrėti ir keisti teisės aktus, administracinius sprendimus ir taip pat Europos teisingumo teismo sprendimus. Todėl be visų problemų, kurios buvo minėtos, norėčiau atkreipti dėmesį ir į šią. Labai svarbu, kad mes būtume pasirengę ir sugebėtume įgyvendinti ES nepalankius sprendimus, kuriuos priims Europos žmogaus teisų teismas. Honorable Fox. Uh, thank you, Chairman. Um, can I thank Mr. Haragi for his very interesting. Ačiū, ponė Ragi, už labai įdomų pristatymą. Turiu pripažinti, kad aš dabar esu visai neapsisprendęs dėl ES prisijungimo prie, o, to, prie Europos žmogaus teisų konvencijos. Aš ne, nežinau, ar tai geras dalykas ar ne. Uh, Ir man reiktų užduoti keletą klausimų, kad galėčiau apsispręsti. Pirmas iš jų būtų toks. Kokiu būdu žmogaus teisų apsauga pagerės? Tai yra, ar niekas nepasikeis? Ir ar nėra taip, kad iš tikrųjų mes tik tai dar daugiau um, teisinio neiškumo sluoksnių pridursime sistemoje ir nuo to tik tai teisininkam bus geriau? Ar realiai kažkas pagerės e, Europos piliečių gyvenime? To aš nežinau ir aš norėčiau išsiaiškinti. Aš taip pat norėčiau žinoti, kaip ES prisijungimas prie Europos žmogaus teisų konvencijos įtakos jos e, teismų sprendimų gyvendinimą. Tai yra, kas teismo sprendimą įgyvendins, jeigu bus nustatyta, kad ES pažeidė konvenciją. Ir kitas dalykas, pavyzdžiui, dėl valstybių narių, ar jos praras savo suverenumą ar ne man patinka ta mintis, kad reikia surenkti klausimus ir aš labai tikėjusios vis tik tai išgirsti labai įvairų spektrą nuomonių tuose klausimuose, nes mes tikrai nenorime visos tokios procesijos prelegentų, kurie bus visi labai išmintingi, bet kartos tą patį dalyką, kad labai gerai, kad ES prisijungs prie konvencijos. Ir aš taip pat norėčiau, kad ir žinomi oponentai tokio prisijungimo ateitų į klausimus ir išsakytų savo nuomonę, nes jeigu nėra priešingų nuomonių, tai klausimai neturi prasmės. Ačiū pirmininkė ir labai susidomėjęs lauksiu šių diskusijų tolesnės eigos. E Norėčiau paprašyti komisijos atstovų. Asaso, turbūt norėsite pasisakyti taip. Ačiū pirmininkė. Komisija norėtų nuoširdžiai padėkoti pranešėjui ponui Hauregy už tai, kad jis taip puikiai pristatė tikrai labai sudėtingus techniškus klausimus e, šiuo reikalu. Ir lab, dabar labai trumpai norėčiau pristatyti e, procedūrinius e, žingsnius, kurių reikės, kaip komisija galvoja. Kaip jūs pirmininkė pats jau sakėte, komisijos pirmininkas Baroso jau viešai pareiškė, jog ES prisijungimas bus jo antros kadencijos, komisijos antros kadencijos prioritetas, todėl mes tikimės, jog bus, bus pateikta formali rekomendacija tarybai svarstyti prisijungimą prie konvencijos iš karto, kai tik tai Baroso komisija šiai antrai kadencijai bus patvirtinta. Mes tikimės, kad po vasario 9 dienos jau šis dokumentas bus paruoštas. Toliau, dėl dėrybų, kaip jūs visi žinote, pagal Lisabono sutartį parlamentas bus visiškai informuotas pagal 280 e, straipsnį ir mes e, tikrai e, palaikysime glaudžius ryšius su jūsų komitetu praktinėme darbe. Ir paskutinė pastaba dėl užbaigimo. Ponas Severin ir ponas Mendes Devygo klaus dėl ratifikavimo sutarties to, to sutarties dėl prisijungimo, ar uh, reikės ratifikuoti tą sutartį. Aš turiu pasakyti, kad Lisabono sutartyje jau yra numatyta teisinė priemonė 286 straipsnis, kur pasakyta, kad um, tarybos sprendimai, vidiniai tarybos sprendimai, kuriems reikalingas vieningas sprendimas, visų pirma, turi, būti, turi nukeliauti nacionaliniams. Uh, parlamentams, kad jie galėtų išsakyti savo poziciją Tai yra valstybės narės taip pat atsiranda bendrame tame vaizde. Taigi tarptautinės teisės lygmenių valstybių narių žodis taip pat yra reikalingas ratifikuojančios sutarimus. Labai ačiū dar kartą pranešėjui Hauregi už tikrai labai puikią informaciją, kurią jis suteikė kolegoms tuo labai sudėtingu klausimu. Puiku galbūt panas Auregiai galėtų sugrįžti ir aptarti kai kurios klausimus, kurie buvo iškelti ir padaryti išvadas po šio e, mūsų pasitarimo. Ačiū, panė pirmininkė, aš nežinau, ar galiu atsakyti į tiek daug klausimų ir tiek daug konkrečių bei specializuotų klausimų, kuriuos išgirdau iš savo kolegų. Tačiau bet kokiu atveju aš pabandysiu. Žinoma, puikiausia proga būtų atsakyti šios klausimus, pateikiant patį dok dokumentą. Tačiau aš dabar gal nuo iš eilės, nuo paskutinio klausimo, pono Fokso. Iš tiesų, dabar, pavyzdžiui, jeigu yra priimtas neigiamas sprendimas, jeigu jie priimami tie sprendimai Strasbūro e, teisme, tai jie turi būti vykdomi. Ministrų taryba kaip e, e, signatarė šios e, konvencijos jį turi kontroliuoti, kaip vykdomi tokie sprendimai. Netaip seniai, aš norėčiau padaryti nuorodą į Ispaniją. Buvo labai uh, svarbus įstatymas priimtas Ispanijame, kuriuo buvo draudžiama dalyvauti grupėse, kurios gali būti susijusios uh, su terorizmu ar terorizmo uh, organizacijomis. Žinoma, tai buvo e, apribotos pagrindinės laisvės, tačiau šitas statymas buvo labai svarbus Ispanijai, atsižvelgiant tuometinės aplinkybės. E, teismas nusprendė, kad e, konstitucija neprieštarauja tam įstatymui, būtent, kad draudžiama dalyvauti grupėse susijusiuose su teroristais. Jeigu Strasbūro teismas būtų nusprendęs kitaip, Ispanija būtų privalėjusi pakeisti savo įstatymą. Ir turėtų priimti kitą įstatymą, pagal kurį būtų galima dalyvauti grupėse susijusiuose su teroristais. Bet kokiu atveju neabejotina, kad įstatymas turėtų būti pakeistas. Taip turėtų būti taikoma ir ES lygių. E, ponas Foksas klausia, jeigu mes e, sukursime apsaugos sistemą, kuri faktiškai e, apsaugo Europos piliečių pagrindinės laisvės ir teisės. Aš manau, kad ES prisijungdama prie šios konvencijos sukuria naują saugumo tinklą, sistemą, kuris užtikrina, kad ES piliečių teisės ir pagrindinės laisvės yra apsaugomos. Aš manau, e, kad tai tik išsaugomos demokratinės teisės ir principai. Ir čia jie puikiai ir taikomi šitie demokratijos principai. Šiuo metu Europos pilietis negali kreiptis į Strasbūro teismą, net jei valstybė narė, kurioje jis gyvena, išleidžia įstatymą, kuris prieštarauja žmogaus teisėms jis negali nuvykti į Strasbūrą ir iškelti bylą ES dėl ES teisės aktų. O e, e, konvencija sukuria daugiau saugumo Europos piliečiams, nes išplečiamas spektras Europos piliečių apsaugos. Yra hartija, po to yra konvencija, ir logiškai yra Teisingumo teismas Luksemburgė, kuris savo kompetencijų ribose sprendžia tokias bylas. Ir bus naujas teismas Strasbūrė. Aš norėčiau pasakyti, mes nenorime sukurti naujos instancijos Luksemburgė. Tai yra specialusis teismas, kuris e, kontroliuoja, vykdo išorinę kontrolę, kaip ES vykdo savo tarptautinius įsipareigojimus. Ir kontroliuoja, ar laikomasi konvencijos. Tai yra išimtinės teisės šio teismo. Nieko daugiau jis nedaro. Tok, e, tokia, toks yra Strasbūro teismo vaidmo. Tai reikia pabrėžti. Dar buvo keli klausimai. ar Europos konvencijos kitos šalis signatarės gali iškelti bylą Europos Sąjungai. Aš manau, kad čia konvencijos 35 ir 36 straipsnis, aš apie tai kalbama. Taip. Šios narys gali iškelti Europos Sąjungai bylą. ES valstybė narė viena negali iškelti kitai valstybė narė bylos. ES gali e, iškelti bylą e, e, Europos konvencijos kitoms valstybėms signatarėms bylą, kurios nėra ES valstybės narės, jeigu jūs pažydžia žmogus teisės ir kaninės laisvės. Kaip aš jau iš pradžių sakiau, kad uh, atsižvelgiant į, į nuostatas ir principus, pagal kuriuos sudarytas Lisabonos sutartis, mes negalime pasakyti, kad valstybės narės negali kelti bylos viena kitai. Tik tai Lisabonos sutartyje numatyta, kad valstybės narės negali kelti bylos viena kitai. Tačiau Strasbūro teismo atveju aš nemanau, kad jūs galėtumėt kelti bylas remdamėsi hartiją. Nes e, Strasbūro teismas turi e, laikytis aštuntojo protokolo sutarties. tiksliau nuostatų šio protokolo. Ten sakoma, kad e, Tai reiškia, kad e, asmenys prieš, valstybės, prieš savo valstybės ir valstybės prieš valstybės turi e, kelti bylą tik tai laikydamėsi tam tikrų nustatytų sąlygų. Vadinasi, ES turi atitikti visas protokolą nustatytas sąlygas o protokolas atitinka nuostatas, kurios yra nurodytos Lisabono sutartyje. Ir šitas protokolas visiškai e, sudarinamas su Lisabono sutartimi. Ir ten taip pat yra nurodytos sąlygos atitinkančios Europos konvenciją. Gali e, būti, kad kokia nors e, institucija, jai gali būti iškelta byla Strasbūro teisme. E, būtent e, remiantis iš, išorės kontrolę ES tarp valstybinių sutarčių. Aš manau, kad e, išblaškiau kai kurias abejonės, kurias jūs išreiškite, kaip konvencijos narė ES yra visiškai aktyvi ir veiksni narė, gali iškelti bylas Strasbūro teisme. Nes, pavyzdžiui, Junktinė karalystė taip pat yra ES narė ir taip pat e, yra pasirašęs konvenciją Aš manau, kad, e, kad e, dar buvo iškelta viena abejonė, kurią aš bandysiu atsakyti, kalbant apie teisėjų paskirimą. Teisėjas e, yra valstybės narės atstovas, jisai turi teisės ir pareigas, jis turi teisę dalyvauti nagrinėjant bylą, kuris susijusi su jo valstybė narė su jo valstybės, kurios jis kilęs, tačiau e, jisai mm, gali nereikšti savo nuomonės ir nedaryti įtakos sprendimai. Tačiau jisai reikalingas tam, kad jisai paaiškintų situaciją apie savo valstybę, ten ekonominę, socialinę situaciją. E, toks teisėjas, žinoma, gali suteikti tokią informaciją, tačiau jisai e, negalės pareikšti nuomonės šioje byloje kuri yra nukreipta prieš jo valstybę. Taigi, e, nacionalinis teisėjas, e, jo, bus klau, jo nuomonė bus išklausyta, su juo bus e, diskutuojama, tačiau jisai nedalyvaus sprendimų prieimime. Jeigu, pavyzdžiui, dėl Europos Sąjungos bylos, tai Europos teisėjas galės dalyvauti aiškinant direktyvas ir reglamentus, dėl kurių kyla ginčas, kad pavyzdžiui, jie pažeidžia konvenciją, jisai galės paaiškinti, e, kodėl priimtas šis reglamentas ir direktyva, tačiau jisai negalės dalyvauti balsavime. Tai būtent, jeigu byla nukreipta prieš ES, priimant galtinį sprendimą. O dabar perinu prie, e, prie to, kad turėtų būti paaiškinta, kad e, žmogaus teisų teismas negali būti galutinė, laikomas galutinė instancija viršesnė už teisingumo teismą. Tai yra specialusis teismas, kuris e, e, sprendžia ginčius to, tos, tose bylose, kur pažeista konvencija, žmogaus teisės, pagrindinės laisvės. Todėl Teisingumo teismas Luksemburgė ir toliau nagrinės e, ginčius įvairiais teisiniais aspektais. Tačiau jeigu jisai nuspręs, kad atitinkamas reglamentas arba e, įstatymas pažeidė žmogaus teisės, tada byla bus perdodama Strasbūro teismui ir Strasbūro teismas nuspręs, ar žmogaus teisės pažeistos ar ne. Tai nėra galutinė instancija, kurie viešesnė už teisingumo teismą. O teisingumo, tiesiog e, žmogaus teisų teismas, jis e, nagrinės bylas susijusias su hartija ir žmogaus teisėmis. Strasbūro teismas tam tikrose bylose kurs teismų praktiką. Ir nagrinės tas sritis, kur e, žmogaus e, teisės pagrindinės laisvės yra susijusios e, su hartijos įgyvendinimu ir konvencijos įgyvendinimu. Ir aš norėčiau pasakyti, kad galbūt aiškiai nepasakiau, kad principai, kuriais remdamiesi mes įstojame į šią konvenciją, yra tie, kad mes dalyvausime Europos tarybos asamblėjoje. Tačiau labai svarbu išnagrinėti tą faktą, kad jeigu mes dalyvausime paskiriant teisėjus, tada mes dalyvausime ir asamblėjos veikloje. Aš prisimenu iš savo patirties, kai dalyvau asamblėjoje, as, as, asamblėjoje balsuojama dėl teisėjų paskirimo. ES nominuoja tris teisėjus, kurie e, iškelia savo kandidatūras. Ir e, Europos taryba turi nuspręsti, ar priimtinos jų kandidatūrų. Ir pasirinka tokius teisėjus. Ir mes dalyvausime tome procese, paskiriant teisėjus nuo Europos Sąjungos. Aš manau, kad e, teisinga, kad 14 e, protokolas yra patvirtintas. Ir tos dėrybos, kurios e, vyksta su Europos taryba, padės mums padaryti išvadą dėl įstojimo į Europos konvenciją. Aš manau, kad e, galbūt reikės naujo protokolo Bet mes tikriausiai, e, atsižvelgdami į 14 protokolą, būsime teisiškai lankstus. Pagal e, Strasbūro e, teismo, teismo praktiką užtenka 14 protokolą, sprendžiant įvairias bylas. Ir čia atsižvelgiama į įvairius aspektus šio protokolo. Mes turime prisiminti, kad kiekviena 20 iš 27 valstybių narių uh, E, priėmė beveik visus protokolus. Ir, ir uh, valstybės narės turi atsižvelgti į tuos protokolus prieš įstodamas į konvenciją. Nes uh, kitu atveju bus labai sudėtingos darybos. Tačiau akivaizdu, kad Lisabono sutartyje pabrėžiama, kad reikia atsižvelgti į valstybių narių pasirašytus sutartis ant, antram straipsnėje Lisabono sutartyje e, pasakyta, kad e, įstojimas į konvenciją neturėtų įtakoti valstybių narių priimamų teisės aktų dėl žmogaus teisų apsaugos. E, vadinasi, turi būti atsižvelgiama Europos konvencijos nuostato ir atsižvelgiama į išimtis, kurias nusistatė valstybės narės pasirašydamos sutartį. Ir tai turėtų būtent nustatoma įstojant į konvenciją. Aš, ponė pirmininkė, aš nežinau, ar aš atsakiau visus klausimus, aš nelabai galėjau juos atsakyti, tačiau e, mes ilgai jau dirbame su šiuo klausimu. Ir kai bus e, priimti pirmieji pranešimai, mes tikriausiai turėsime struktūrą, kurią galėsime remsimės. Aš dėkingas už visas pastabas ir aš manau, kad jie tikrai ras vietą mano pranešime. Manau, kad dabar svarbiausias dalykas bus laikas. Turėsime skubėti, bet žinoma, prieš skubėdami turėtume dar nusistatyti darbų grafiką. Ponas Mendės Devigo, jūs norėjote dar kartą pasisakyti. Nenoriu, kad kas nors diskusijoje liktų neaišku, norėčiau kai ką patikslinti nėra numatyta opt-out galimybė trims šalims iš žmogaus teisų hartijos. Viskas vienodai taikoma visose 27 valstybėse narėse. Tačiau trims valstybėms narėms yra numatyta nuoroda į tai, kaip hartija aiškina nacionaliniai teismai. Tačiau išimties iš hartijos jokioms šalims nenumatyta. Gerai, aš užsiminiau apie darbų grafiką. Tai dabar yra svarbiausias dalykas. Kai buvo sakyta, bandome daryti įtaką tam, kas vyksta taryboje. Taigi mūsų komitetas turės dirbti greitai. Be to dar norime surenkti ir klausimus. Taigi per koordinatorius posėdį turėtume apsispręsti, ką kviesti į klausimus. Mano pasiūlymas būtų štai koks. Norėdami viską atlikti laiku, turėtume dėl pranešimo balsuoti iki balandžio 7 dienos. Jeigu bus balsuojama, tada klausimus galėtume surenkti kovo 17 dieną. Taigi klausimai kovo 17 dieną, balsavimas komitete balandžio 7. Ir tada turėsim. Ir be to, iki vasario 22 dienos turėtų būti parengtas pranešimo projektas. Suprantu, kad laiko nedaug, tačiau skubėti reikia, kad suspėtume iki nustatytų terminų. Jeigu nėra pastabų, pažiūrėsim, ar pavyks mums visą tai įgyvendinti. Dabar periname prie penkto darbo tvarkės punkto. Pasiūlymas dėl Europos parlamento reglamento dėl detalaus naudojimosi tyrimo teisę nuostatų. Ponas Martin yra pranešėjas, ar jis yra salėje? Taip, atsiprašau, nepamačiau jūsų. Pirmiausia, suteiksiu žodį jam, manau, daryti žangos neverta. Ačiū pirmininkė. Gera žinia, susijusių šio klausimu yra ta, kad šis klausimas netoks sudėtingas kaip ankstesnis. Pasiekti susitarimą komitete turėtų būti pakankamai paprasta. Didžiausias, didžiausias darb, laukiantis darbas, kaip ir ankstesnio klausimo atveju, būtų pasiekti susitarimą su kitomis institucijomis. Šiek tiek priminsiu istoriją. Europos parlamentui buvo suteikta teisė steigti laikinus tyrimo komitetus. Tokia teisė buvo numatyta Mastrikto sutartyje ir tie tyrimai yra susijęs su blogų administravimų ir netinkamų ES teisės įgyvendinimų. Maastrichto mm, sutartyje nėra numatyta konkreti informacija, kaip e, gali būti steigiami tokie komitetai, kaip jie veiks. Tai sprendžia tarp institucinis susitarimas. Ir iš karto, kai tik 92 metais buvo įsigaliojo Mastrikto sutartis, parlamentas pradėjo renkti komitetų darbo taisyklės. Buvo parengti du pranešimai. 95 metais taisyklės buvo patvirtintos, taigi tam padaryti prireikė trejų metų ir nenustepsiu, jeigu ir vėl prireiks trejų metų naujoms taisyklėms patvirtinti. Tekstas, kuris yra, buvo patvirtintas 95 metais, yra parengtas tik keliolika kalbų, ne visomis kalbomis, tai yra tomis, kurios tuo metu buvo oficialios kalbos. Mes labai atsargiai naudojomės teisės teikti tyrimo komitetus. Per visą Europos parlamento gyvavimo laikotarpį veikia tik trys tokie komitetai. Pirmas buvo dėl tranzito režimo, antras dėl galvijus pongiforminės sensalofaptijos ir E, trečias komitetas buvo įsteigtas dėl Equitable Life e, draudimo bendrovės, draudimo fondo. Ir kilo klausimų dėl komitetų įgaliojimų. Kol kas tų komitetų įgaliojimai teisės labai ribotos, atsižvelgiant į mūsų institucijos poreikius. Turiu pasakyti, kad šie komitetai netitinka mūsų poreikių. Pavyzdžiui, komitetas dėl Equitable Life susidūrė su problemomis gaudamas dokumentus, sunkiai sekėsi e, susisiekti su liudytojais ir kai kuriais atvejais praktiškai buvo neįmanoma susitarti. Tyrimas dėl Equitable Life vyko kartu ir nacionaliniams parlamentams atliekant panašius tyrimus ir tada buvo padaryta išvada, kad nacionaliniai parlamentai geriau sugeba, turi geresnių priemonių tokiems tyrimams atlikti. Dželio mėnesį patvirtinome pranešimą, kuriuo raginome pirmininkų suiga peržiūrėti tyrimo komitetų taisyklės. Ir kodėl tai darome dabar? Taip yra todėl, kad Lisabono sutartyje pasikeitė nuostatos dėl teisės, dėl tyrimo teisės ir ten yra pasakyta, kad nuostatas nustato Europos parlamentas, priimdamas reglamentus arba savo iniciatyvą arba vadovaudamasis specialia teisėkuros procedūra, gavus tarybos ir komisijos pritarimą. Dabar jau mes turime iniciatyvos teisę. Anksčiau mums reikdavo gauti kitų institucijų pritarimą. Vis dėlto mums vis dar reikia tarybos ir komisijos pritarimo Kitas klausimas, kuris svarbus šiuo metu, yra tas, kad ombudsmeno įgaliojimai dabar yra daug platesni negu mūsų tyrimo komitetų. Taigi mm, ombudsmenas turi daug daugiau teisų ir įgaliojimų nei Europos parlamento tyrimo komitetas, prieigos prie dokumentų srityje ir kitur. Nemanau, kad yra teisinga, jog Europos parlamento tyrimo komitetui suteikiami mažesni įgaliojimai nei ombudsmenui. Taigi kokia bus taikoma procedūra. Kadangi Lisabono sutartis mums suteikia iniciatyvos teisę, aš dabar siūlau pasinaudoti mūsų darbo tvarkos taisyklių 41 punktų. 41 taisyklėje kalbama apie iniciatyvos teisę, kurią parlamentui suteikia sutartis. Kadangi procedūra pasikeitė, neturėtume keisti kadangi darbo tvarka pasikeitė, neturėtume keisti darbo tvarkos taisyklių, bet parengti visiškai naują tekstą. Turime daryti bendrą pakeitimą užuot keitus atskirą punktą. Taigi siūlau dirbti dviem etapais, o tų dviejų etapų reikia todėl, kad turėsime gauti kitų dviejų institucijų pritarimą. Pirmiausia, turėtume parengti Europos parlamento pranešimą, jį pateikti kitoms institucijoms ir su jomis pradėti dėrybas. Ir bandyti pasiekti susitarimą. Ir po to šis komitetas pateiktų galutinę, galutinį pranešimą plenariniai sesijai. Mano nuomonė dėmesį reikėtų sutelkti tik į tris rytis ir juose pagerinti taisyklės. Visų pirma, galimybė susipažinti su dokumentais. Manau, kad tyrimo komitetas turi šioje srityje turėti tokias pačias teisės kaip ombudsmenas ir turi galėti netrukdomai susipažinti su dokumentais. Antras, turime sustiprinti savo teisės, užtikrinti liudytojų dalyvavimą ir turime gauti atsakymus į klausimus. Aš tai miniu šitą dalyką todėl, kad pavyzdžiui, tyriant Equitable Life atvejai, ne visi liudytojai atsakinėjo į klausimus. Ir trečias dalykas, manau, reikia išplėsti mūsų tyrimo galės. Manau, mes turėtume turėti teisę uh, atlikdami tyrimą kreiptis į nacionalinius teismus pagalbos. Noriu tai pabrėžti, aš žinau, kad komiteto nariai tai puikiai supranta, bet protokolui pasakysiu, kad tikrai nemanau, kad parlamento tyrimo komitetas turi veikti kaip teismas. Mes tikrai neturime įgaliojimų skirti baudų ar bausmių atskiriems piliečiams. Žinoma, nacionalinė teisė daro mums įtaką, tačiau manau, kad mūsų tyrimo komitetas vis dėlto turi gauti visą reikiamą informaciją, susipažinti su dokumentais ir mes turime turėti visapusiškas tyrimo teisės. Tokie turėtų būti mūsų tikslai peržiūrint taisyklės. Pirmiausia, aš šiam komitetui parengsiu e, pranešimą raštu. Jis bus pateiktas posėdžiui, kuris vyks kovo 17-18 dieną prieš vasaros atostogas tas pranešimas bus pateiktas plenarniai sesijai, o po vasaros rudenį pradėsime dėrybas su kitomis dviem konstitu... institucijomis. Nemanau, kad bus sunku dėrėti su komisija, tačiau tikiuosi labai sudėtingų dėrybų su taryba. Grazie. Eh, qualcuno vuol prendere la parola? Ačiū, kas norėtų pasisakyti. Niekas. Tai tada siūlyčiau tęsti diskusijas kovo 17 dieną. Jūs parengsite mums dokumentą raštų kovo 17 dienai? Gerai. Taigi taip ir nuspręsime. Kiti klausimai yra susiję su Europos bankininkystės priežiūra. Turime keturis darbo atverkės punktus. Tai yra nuomonės dėl keturių teisės aktų pasiūlymų kad būtų galima geriau prižiūrėti finansų rinką. Aišku, kad tai yra ekonomikos e, ir monetarnių reikalų komiteto kompetencija, tačiau šių keturių priežiūros institucijų e, sukūrimui, aišku, reikalinga parengti pranešimus, o mūsų komitetas turi parengti nuomonės dėl šių keturių pranešimų šie klausimai yra susiję, panašus, taigi mes pas, pa, paskirėme ponę, poną Mendes Devygo e, renkti šias keturias nuomonės. Taigi ir pakviesiu dabar jį pristatyti šios klausimus, pakalbėti apie šias institucijas, jų autonomiškumą, jų sprendimų galės ir taip pat suderinamumą su įvairiamis e, sutarties nuostatomis. Taigi, ponė Mendes Devygo. Ačiū pirmininkė. Šios kadencijos pradžioje vienas bičiulis pasakė, kad konstitucinių reikalų komitetas tikriausiai turės nedaug darbo per šią kadenciją, kadangi pagrindinis mūsų tikslas tai yra konstitucinė sutartis, Lisabonos sutartis jau uh, praktiškai patvirtinta, priimta. Tačiau aš manau, kad tikrai suklydo, nes štai jau ir pirmos diskusijos tai parodė. Mes kalbėjome apie ES prisijungimą prie žmogaus teisų konvencijos. Antras klausimas yra būtent šis, tai yra nauja finansinės rinkos priežiūros sistema ir atitinkamų institucijų sudarimas, įvairūs e, juridiniai, politiniai aspektai susiję su finansinėmis institucijomis. E, čia, ponė pirmininkė, mes kalbame apie itin sudėtingus klausimus. kai mm, aš vienas buvau paskirtas nuomonės rengėjų, abejojau tuo, nes galvoju, galbūt dėl kiekvienos institucijos reikėtų paskirti skirtingą nuomonės rengimą, kad, bet komitetas nusprendė, kad reikia vieno žmogaus, kadangi iš esmės um, eina kalba apie vieną ir tą pačią sistemą, tos pačios sistemos priežiūrą, nors tai ir yra skirtingos institucijos, jos yra tarsi mikroinstitucijos, mikroelementai bendroje sistemoje. Taigi, pirmininkė, jums leidus, aš pristatysiu pagrindinius šios sistemos elementus. Kalbame apie ekonomikos ir monetarnių reikalų komiteto rengiamus pranešimus. Ponas Garcija Margajo rengia pranešimą dėl bankininkysės institucijos, ponė Gular rengia pranešimą dėl finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo, Svengė Gol dėl vertybinių popierių rinkų institucijos ir panas Peter Skinner dėl draudimo ir e, profesinių pensijų institucijos pranešimai yra pasiūlyti praeitų metų rugsėjį. Labai svarbu, kad būtų išvengta ankstesnių problemų, kad nebūtų tokie dalykai, kad nepasikartų tokie dalykai, kokius mes matėme visai neseniai labai svarbu, kad iš tikrųjų būtų pereita į tokį etapą, kur e, finansų rinkos uh, E, priežiūra būtų vykdoma nacionaliniu lygmeniu, bet būtų europinėme lygmenė nustatyti standartai, koordinavimas. Iki šiol tai neveikė, todėl e, taryba, kuomet jai pirmininkavo Sarkozy, pasiūlė priimti teisės aktus ir mm, dėl šios sistemos priežiūros, todėl mes turime dabar keturis mm, pasiūlymus teisės aktų. Tai yra teisiniai dokumentai. kurie yra teikiami parlamentui, kad parlamentas galėtų pateikti savo nuomonę, kad būtų galima po to sukurti europinę e, finansų priežiūros sistemą. ESFS. Mes kalbame apie dokumentus, kad, kurie leistų mm, riboti europinę riziką, e, kad ji būtų prižiūrima ir kad būtų užtikrinta makro lygio ir mikro lygio rizikos priežiūra kad turėtumėm finansų e, rinkos priežiūros instituciją, kad turėtumėm draudimo ir pensinių, e, e, profesinių pensijų priežiūros instituciją, vertybinių popierių rinkų instituciją. Ir aš pirmininkė parengiau dokumentą PowerPoint programos pagalba, nes tikrai dažnai labai sunku tiesiog tik tai iš pasakojimų sudaryti įspūdį ar iš dokumentų, taigi mes turime viską aiškiai skaidrėse Mes turime Europos finansų priežiūros sistemą. Štai kaip jūs matote čia yra dvi kryptis. Mes kalbėjome apie nacionalinės finansų priežos institucijas, kurios jau dabar egzistuoja. Aš noriu pabrėžti, kad tai yra labai svarbu, kad tos institucijos ir toliau e, vykdytų savo pirminės svarbiausias e, šios, šios ryties funkcijas. Toliau mes kalbame apie kaip aš jau minėjau, apie nacionalinio ligmens prie, finansinių institucijų priežiūrą ir po to mes turime europinio ligmens priežiūrą. Aš jau minėjau tas e, tris institucijas. Taigi, ką daro šis europinis priežiūros lygis? Kas pakeitė uh, anksčiau egzistavusi priežiūros komitetą. Buvo išplėtotos techninės normos, kurių tikslas yra užtikrinti, kad bendrijos teisė būtų taikoma nuosekliai, vienodai, kad būtų galima išspręsti egzistuojančius skirtumus ir kad būtų galima pritaikyti priemonės, kuomet tai yra netidėliotinai būtina. Dabar galima kalbėti apie šioms institucijoms e, skirtas priežios funkcijas. Pirmas klausimas būtų išsiaiškinti, kokios bus e, taikomos techninės normos. Taigi šios europinės institucijos turės konsultuoti atitinkamus sektorius, ar tai būtų įmonių, ar tai būtų finansinis sektorius. po konsultacijų bus patvirtintos techninės normos, tačiau šios dokumentus tvirtins ne pačios institucijos, o Europos komisijai. Europos komisija, kaip yra nusakyta sutartyse. Taigi komisija patvirtins priežiūros funkcijas, kurios bus pavestos institucijoms ir komisijos e, dokumentas bus paskelbtas oficialiame žurnale. Tačiau kas bus, jeigu kom, Europos komisija, pavyzdžiui, nesusitars dėl techninių normų su Europinėmis priežiūros institucijomis? Čia, man atrodo, situacija nėra labai aiški ir čia jau kyla pirmosios abejonės. Jeigu bus kažkoks tai dalinis patvirtintas ar kažkokie pakeitimai, kas tada bus daroma? visų pirma bus žiūrima į tuos tinklus, kuriuos vienė tos institucijos ir iš kur tie, tie taisyklių pakeitimai atkeliaus. Aš manau, kad iš tikrųjų čia reikėtų labiau panalizuoti pačią struktūrą pačią sistemą, kaip visa tai veiks, visa procedūra. Toliau mes kalbame apie finansinės priešos institucijų galės ir funkcijas. Jų pagrindinė funkcija užtikrinti, kad bendrijos teisės aktai būtų vienodai ir nuosekliai įgyvendinami. Taigi, apie ką mes čia galvojame? Uh, Čia būtų tokie atvejai, kur, pavyzdžiui, e, nacionalinės institucijos suklydo taikydamos bendrijos teisės aktus. Tuomet Europinė priežos institucija gali pasakyti nacionaliniai institucijai, kad, e, kad nacionalinė institucija suklydo. Ir tuomet nacionalinė institucija gali sutikti su tokiu sprendimu, tačiau gali ir nesutikti. Šiuo pastaruoju atveju Europinė institucija gali parengti rekomendaciją, kuri būtų skirta nacionaliniai institucijai. Nacionalinė institucija gali arba sutikti su tą rekomendaciją, arba ją atmesti. Kas atsitinka, jeigu nacionalinė institucija atmeta Europos e, priežos institucijos rekomendaciją? Štai čia mes tada jau turėsime Europos komisijos sprendimą, kuris, kuris turės būti priimtas tuo klausimu. Europos nacionalinė, e, atsiprašau, nacionalinė institucija gali sutikti su komisijos sprendimu ir tuomet procedūra baigta arba gali ją atmesti. Tuomet Europinė institucija turi galimybę individualius sprendimus adresuoti individualiems rinkos dalyviams. kas būtų mm, skubos atvejais, pavyzdžiui, pagal dešimtą straipsnį. Čia eina kalba apie tokius atvejus, kuomet iškyla rizika, kad bus labai rimtai sugriauta pusiausvyra rinkoje. Čia Europinė institucija Čia Europos komisija gali priimti sprendimą, kurį adresuotų Europiniai priežos institucijai, kuri savo ruoštų gali priimti sprendimą adresuotą nacionalinėms institucijoms. Kas būna tuo atveju? kai jį gauna Europinės priežios institucijos sprendimą. Nacionalinė institucija gali sutikti su tuo sprendimu, tuomet procedūra baigta, arba gali nesutikti. Tuomet Europinė priežios institucija gali priimti sprendimus adresuotus konkrečiai e, rinko, finansinės rinkos dalyviams. Toliau 11 straipsnis yra mm, dėl ginčių sprendimo, dėl čia yra koordinuojamas um, sprendimų prieimimas tarp skirtingų nacionalinių institucijų. Čia Europinė priežos institucija gali suteikti pagalbą ir iškilus nesutarimams gali nustatyti tam tikrą terminą, iki kurio nacionalinės uh, institucijos privalo susitarti. Jeigu per šį terminą nėra pasi... sudaromas susitarimas, tuomet Europinė priežiūros institucija gali priimti sprendimą, kuris būtų adresuojamas nacionalinėms institucijoms jeigu nacionalinė institucija atmeta tokį sprendimą, tuomet Europinė priežos institucija gali priimti sprendimą, kuri būtų, kuris būtų skirtas konkrečiai um, rinkos dalyviams, kuriuos būtent paliečia tiesiogiai tas klausimas. Čia aš pabandžiau Jums pristatyti mm, visą šį darbą mm, tokia lentelė, tokiu mm, brėžiniu, kad jūs matytumėt, kokia yra situacija, kokioje veiks Europinė priežiūros institucija ir kokios bus visos tos procedūros, kurios leis priimti sprendimus adresuotus nacionalinėms institucijoms ir kaip aš jau sakiau, nacionalinės institucijos yra tos, kurios, kurios yra svarbiausios šiame procese, nes būtent joms tenka ta pirminė funkcija. Toliau dabar kalbame apie apie daug likusių neišspręstų klausimų, ypač kai eina kalba apie komisijos funkcijas. Čia galbūt tas mano pirminis pristatymas e, šiek tiek komplikuotas, bet aš manau, kad būtent tokiu būdu aš pabandžiau jum kaip galima labiau supaprastinti supaprastintai paaiškinti visą procedūrą. Vis tik tai kokios yra komisijos kompetencijos. Jeigu yra kažkoks tai nesutarimas tarp Europos priežios institucijos ir Europos komisijos, kaip tą, tokį nesutarimą, tokį konfliktą galima išspręsti. Europos komisija savo pasiūlyme sako, kad Tarkim, jeigu yra toks konfliktas, aš, tai yra komisija, išaiškinu, dėl kokių priežasčių prieėmiau kitokį sprendimą nei tas, kurį uh, prieėmė Europinė priežos institucija. Aišku, kad Europos komisijos sprendimas yra aukštesnis. Nu, tačiau dėl demokratinio principo laikymosi Europos komisija vis tik tai paaiškina savo sprendimą ir gali priimti kitokio tipo priemonę. Čia, pirmininkė, aš norėčiau užduoti juridinio pobūdžio klausimą, kuris, mano manimu, yra labai svarbus ir kuris yra susijęs su visais tais klausimais išplaukiančiais iš Lisabono sutarties įgyvendinimo. Taigi aš grįžtu prie mano, pirminio, prie mano pirminės minties. Lisabono sutartis yra, tačiau dėl jos įgyvendinimo yra įvairiausių sprendimų, kurie, kurie dar nepriimti, kurie mes netgi nežinome, kaip bus priimti, kad būtų galima aiškiai matyti, kokiom kryptim bus įgyvendinamos visos nuostatos. Taigi, kai eina kalba apie Europinės priežos institucijas, tai yra deleguoti aktai pagal 192 e, straipsnį arba 198 290-291 straipsniai taikomi kitu atveju. Taigi kalbame apie mm, bendrų sprendimų prieimimo institucijos dalyvavimą ir komisijos galių delegavimą. Taigi čia iš tikrųjų reikėtų kalbėti apie mm, funkcijų delegavimą, kurį, e, tai yra parlamentas ir taryba delegavo savo funkcijas komisijai visų pirma. O kai kalbame apie Europos priežos institucijas, kurios įgyvenina savo funkcijas, reikia nepamiršti, kad jų sprendimai įtakos nacionalinių institucijų darbą ir aišku, kad tai yra labai jautrus finansiniai rinkai sprendimai. Uh, kaip, reik, kaip tokiu atveju išvengti, kad jautri, konfidenciali informacija nebūtų paskleista. Visa ši struktūra, tos priežios institucijos, kurias mes kūrėme, mano manimu, e, pirmininkė yra tokios, kad būtina užtikrinti parlamento dalyvavimą. Taigi, koks bus parlamento dalyvavimas, vaidmuo, kokia atsakomybė, kaip mes galėsime vykdyti savo tą vaidmenį. Taigi, pirmininkė, tai tiek būtų toks, mano būtų pirminis e, šio klausimo pristatymas. aš stengiausi sutelkti, dė, stengiausi sutelkti dėmesį į keturis pagrindinius straipsnius. Aišku, kad yra ir daugiau klausimų, pavyzdžiui, dėl Europos europinių priežos institucijų funkcijų, dėl sisteminės rizikos vertinimo priežiūros e, institucijos ypatingai yra klausimų. Tačiau būtent aš kalbė, ypatingą dėmesį bandžiau atkreipti į įvairių institucijų funkcijas ir tarpusavio sąveiką bendroje europinėje institucinėje struktūroje. Kita sykė aš pasistengsiu Jums taip pat pateikti ir dokumentą, kuriame atsispindėtų mūsų įvairūs pamastymo keliai. Aš tiesiog šiandien stengiausi jums taip labai trumpai pristatyti informaciją aišku, kad e, jeigu mes norime, kad sprendimai būtų įgyvendinami, patikimi, reikės, žinoma, koordinuoti savo e, diskusijas su e, ekonomikos ir monetarinių reikalų komitetu. Aišku, kad mes čia nesam kaip laisvėjai elektronai, mes turime palaikyti ryšius, mes turime ieškoti geriausių sprendimų, efektyviausių, skaidriausių sprendimų šio klausimu, bet reikia nepamiršti, kad kalbame apie visą paketą teisinių priemonių, kurios yra paremtos um, tam tikra logika ir, ir sveikų protų. Ir aišku, kad mes turime palaikyti labai glaudžius ryšius su ekonomikos ir monetarinių reikalų komitetu. Iš tiesų, yra penki pranešėjai, kaip supratau, ekonomikos ir monetarinių reikalų komitetą. Na, žinoma, čia yra mm, tik tai skaičių problema. Jūs, pirmininkė, kažką pamiršote. Ne, nepamiršote. Yra taip pat mm, makro lygmens priežiūra. Čia yra dar ketvirtas punktas. Pone pirmininkė, jūs iš tikrųjų įtraukite į prie Silvi Gular, prie pranešėjos, uh, du pavadinimus traukite į vieną. Iš tikrųjų yra finansų makroly, makrolygio rizikos ribojimo priežiūra, sisteminės rizikos valdymos tai, valdyba, tai yra du skirtingi klausimai, o čia jūs traukite į vieną, septintam punktą. Taigi, ačiū uh, už tai, kad taip uh, išsamei papasakojate apie šį sudėtingą klausimą. Žinoma, mes turėsime dar perskaityti ir raštu parengtą jūsų dokumentą, kad galėtume tinkamai pagalvoti, kok, kokia išvada galėtų būti mūsų. Pone Mesašmitai, jums žodis. Pirmiausia, ačiū už e, puikų pristatymą tiek vizualiai, tiek turinio atžvilgiu. Iš tikrųjų, aš beveik visą savaitgalį praleidau skaitydamas šią informaciją. Dabar bent jau aš suprantu, apie ką jūs kalbate. Tačiau ačiū už jūsų, aišku, šios problematikos pristatymą. Pane Vyko, kaip jūs jau sakėte, yra daug klausimų, kuriuos reikėtų išsiaiškinti. Tiek bendro pobūdžio, tiek specifinių. Tačiau man kyla toks vienas klausimas. Kodėl šios naujos organizacijos uh, nėra apibrieštos kaip juridiniai asmenys. Aš manau, kad tai yra esminis svarbus dalykas, kad jeigu, pavyzdžiui, mes norime išvengti finansinės krizės ateityje, kad mes iš pat pradžių turėtume taip pasitikėti tomis institucijomis, kiek įmanoma. Tai yra esminis dalykas. Ir mes norime, kad dabartinė krizė, finansų krizė tikriausiai nepasikartotų. Visų pirma, rinkos turi pasitikėti šiomis naujomis institucijomis. Tačiau tos institucijos turėtų prisimti tam tikrą atsakomybę. Akivaizdu, kad tokiu atveju jos turėtų būti juridiniai asmenys. Dabar kitas klausimas. Kiek e, rekomendacijos ir sprendimai turėtų, e, valstybėms narėms turėtų būti vieši. Ar yra, jie turėtų būti vieši? Argi nėra mūsų šeities taškas toks, kad viešumas turi vyrauti? Ar, ar čia būtina, kad būtų tie dokumentai slapti? Nes kaip gali rinkos, finansų rinkos pirmiausia pasitikėti įvairiomis procedūromis, jeigu jos nežinos apie tas procedūras. Manau, kad pirmiausia turėtų būti užtikrinamas viešumas, priimant rekomendacijas arba sprendimus. Tai yra tokia mano nuomonė, nes tik taip galime sukurti visuomenės pasitikėjimą šiomis institucijomis. Dabar dėl jie galios pusiausvėros tarp atskirų valstybių ir ES kontrolės mechanizmo. Aš manau, kad e, yra labai svarbu, kad šios naujos institucijos turėtų labai stiprias, kiek įmanoma stipresnės pozicijas. Ir kad jos galėtų tiesiogiai gauti informaciją, kurią turi nacionalinės priežaros institucijos. Negali būti taip, kad Europos institucijos turėtų prašyti, maldauti tų dokumentų. Aš manau, kad, kad Europos institucijos automatiškai galėtų gauti tokią informaciją, kurią turi visų pirma nacionalinės priežos institucijos. Tik taip galime sukurti abipusį pasitikėjimą. O kalbant apie standartus, kuriuos e, minėjote savo prezentacijoje, vykdomasis komitetas e, ir komisija turi bendradarbiauti, jūs sakėte. Tačiau klausimas, kokias teisės turi tokia atveju parlamentas. Akivaizdu, kad ne, kad ne tik priežos institucija ir komisija dalyvauja šiame procese, bet ir ta institucija, kuri atstovauja valstybėms narėms. Jinai turėtų tikrai dalyvauti, tai yra parlamentas. Aš nesuprantu, kaip galima kurti tokias, tokius standartus, neįtraukiant į šį procesą tarybos ir parlamento. Man kyla daug abejonių dėl pasiūlymo, tai būtent dėl to e, taikinimo. Tai kad e, Europos e, priežiūros institucija gali tarpininkauti tarp e, dviejų nacionalinių priežiūros institucijų, jeigu tarp jų kyla konfliktas. Man atrodo, kad tai yra toks procesas per ilgas. Mes matėme, kaip didelės per, e, finansų institucijos per vieną savaitę žlugo. Tai viskas vyksta greitai. O čia mes kūrėme ilgą, vargingą procedūrą, kūrėme apeliacinę instituciją kuri e, tai šitą apeliacinę instanciją turėtų tarpininkauti tarp valstybių narių. Aš manau, kad šitas tarpininkavimas, taikinimas, jisai yra e, nereikalingas. Aš manau, kad Europos priežos institucija turėtų leisti gairias, priimti sprendimus. Ir ją reikia pasitikėti. Nes ji kaip tik ir prižiūri, kad finansų rinkos tinkamai veiktų. Manau, kad galima įtraukti į šį procesą ir iš trečiųjų šalių institucijas, e, pavyzdžiui, e, iš Šveicarijos arba Kinijos. Manau, kad čia reikia apimti platų spektrą. O dabar baigdamas norėčiau dar vieną klausimą aptarti. Aš, aš manau, kad, e, kad turėtų būti rengiamos aiškios procedūros ir nustatomos įkūriamos stiprios institucijos jos turi būti nepriklausomos nuo valstybių narių. Taip, teisingai. Tačiau e, e, dėl šito balsavimo institucijose man kyla abejonių. Čia, e, pavyzdžiui, taryboje valstybės narės priima tam, tikrą, tam tikrus sprendimus. Jos nustato kursą. Viena vertus sakoma, kad sprendimai turėtų būti nepriklausomi nuo nacionalinių interesų, Kita vertus, nepasirenkamas toks balsavimo, e, tokia balsavimo procedūra, kurioje e, valstybės narės neturėtų per daug įtakos. Iš tikrųjų, tokiu atveju e, neturėtų būti laikomasi tarybos proporcijų. Tai yra viena valstybė narė turėtų turėti vieną balsą, o ne pagal proporciją. Ta prasme, Vokietija daugiau, ten kitos šalis mažiau. Aš manau, žinau, kad tai dar tik tebe vykstantis procesas, dar gali daug kas keistis. Tačiau bet kokiu atveju aš paremsiu jūs, net jeigu ir atstovauju mažai frakcijai. Ačiū, ačiū už šį pasiūlymą. Ponas Verhofstadt. Ačiū pirmininkė, su pirma noriu padėkoti panai Menedės Dėvyko už um, pirmą šį klausimą pristatymą ir iš tikrųjų gerai, kad mes turime tik tai vieną nuomonės rengėją dėl šių keturių siūlomų pranešimų, nes jei turėtumėm um, kelis būtų sudėtinga kalbėti apie vieną bendrą struktūrą. Uh, viskas būtų išskirta į keturis skirtingus klausimus. Aišku, teisingai, tai yra keturi skirtingi klausimai, tačiau jų tema bendra. Taigi gerai, kad mūsų komitetas nusprendė turėti vieną nuomonės rengėją. Aišku, tai, kad ekonomikos ir monetarinių reikalų komitete yra keturi pranešėjai, tai irgi yra savaime suprantama, kadangi um, šios. Uh, keturios priežiūros instancijos yra keturi skirtingi elementai. Trys iš jų susijęs su mikroekonominiu e, lygmeniu ir e, dar viena susijusi su makroekonominiu lygiu. Mano manimu, Ašku, kad šis klausimas iš esmės turi būti svarstomas ekonomikos ir monetarinių reikalų komitete. Jie e, geriausiai žino visus ekonominius ir finansinius reikalus. Tai nėra mūsų kompetencijos rytis. Taip pat aš esu tikras, kad tame komitete yra ir juristų, kaip ir pas mus. Tačiau, pirmininkė, aš manau, ką mes turėtumėm uh, padaryti prieš institucinius klausimus, visų pirma, panalizuoti juridinius klausimus. Ir čia noriu pakartoti. Pasiūlymai atrodo labai novatoriški, tačiau taip nėra trys institucijos atsakingos už mikroekonominį lygį iš tikrųjų yra Lamfalusi grupės tasa. Ir iš esmės Lamfalusi grupė dabar tiesiog tapo realybę ir transformuojasi institucijas. Ir aš manau, kad tai yra labai gerai, kad Lamfalusi grupė įgauna tokią svarbą ir tokį svorį. Mikroekonominio lygio priežiūra yra labai svarbi Tai taip pat yra labai svarbu, kad bus ir institucija atsakinga už sisteminės rizikos valdymą. Tai, ką taip pat nieko naujo yra, e, nėra ir, ir tame, kad, kad um, fondai, pensijų fondai, draudimo institucijos, finansinės institucijos, visa tai yra nacionalinių institucijų kompetencija. Uh, Aš manau, kad labai svarbu, kad bankų būtų daugiau, mm, tai įrodytų finansinės rinkos veikimą, tačiau reikia nepamiršti, kad daug bankų veikia per valstybių sienas, taip pat kaip ir pensijų fondai ir kitos finansinės įstaigos. Taigi um, dabar um, aišku, kad jiem bus taikoma ši priežiūra yra geras dalykas. Keturi pranešėjai yra iš skirtingų um, parlamento frakcijų ir dabar pranešiai analizuoja, ar jų pranešimai e, pakankamai plačiai apima tas rytis. Ir e, kai kas iš pranešėjo teigia, kad gal ne, ne per nelik plačiai užsimota čia. Uh, krizė e, užsitęsė jau kurį laiką, daug kas yra tikrai pasikeitę. Pavyzdžiui, Švedija norėtų daug platesnių užmojų sprendimų. Ponas Baroso ir parlamente, ir už parlamento ribų e, sakė atsargiai, atsargiai. Ekofin gruodžio e, sutikime taip pat buvo tam tikri sprendimai priimti. Mm Ir tada jisai pasakė atsargiai, atsargiai, aš pasi, labai pasikliausiu parlamentu, kad viską parlamentas vėl sugražintų į savo tikrasias vietas, kad, tos, kad tie pasiūlymai būtų pakankamai ambicingi. Taigi, ponas Mendės Devygo perteikė ekon nuomonę, tačiau ekon iš tikrųjų dar netėjo iki to taško, jie patys dar nesusitarė tarpusavėje dėl šių pasiūlymų. Taigi aš labai tikiuosi, kad tie keturi pranešiai vis tik tai e, susitars dėl bendros pozicijos, dėl tų institucijų. E, Ekofin iš tikrųjų kritikavo jų poziciją, kad pasiūlymai nėra pakankamai ambicingi. Taigi aš tikiuosi, kad tekstai tikrai dar pasistumės į priekį, bet e, ta prasme mūsų komitetas galėtų suvaidinti savo vaidmenį, nes mes galėtumėm pateikti tokias rekomendacijas, kad šie keturi pranešiai ir bendrai ekonomikos ir monetarnių reikalų komitetas būtų paskatinti pateikti daug platesnių užmojų pranešimus nei tai, ką mes dabar turime prieš akis. Čia nėra taip, kad mes neturim ką pasakyti. Aš manau, kad mes turim pasakyti savo juridinę nuomonę išsakyti, bet taip pat mes galime ir pareikšti savo poziciją, kad šie keturi pranešimai galėtų būti daug platesnių užmonių pranešimai, daug, daug, daug didesnės ambicijas būtų galima sėti su jais kad ateityje Europoje pavyzdžiui, turėsime 31 instanciją, kuri užsijims finansinę priežiūrą. 27 valstybių narių lygmenių, vienas, viena makroekonominio lygio ir dar trys mikroekonominio lygio priežiūros. Tai nėra kaip e, JAV prieš kur, kur yra ir mm, valstijų ligmens priežiūros institucijos ir federalinė, e, federalinio lygio priežiūros institucijos, gal 50 ar 60 tokių priežiūros institucijų. Aš manau, kad mes turėtumėm žengti kitą kryptimį Mes turime išlaikyti tas nacionalinės institucijas, kurios užsijima priežiūrą nacionaliniu lygmeniu, nacionalinėse rinkose, bet aišku, kad europiniam lygmeniui vis tik tai geriausiai turė, būtų turėti vieną instituciją, ne keturias, o vieną, kur užsimtų ir mikroekonominio, ir makroekonominio lygio rizikos priežiūrą. Aišku, yra skirtumų tarp mikro ir makroekonominio lygio rizikos priežios. Makroekonominio lygio priežą leistų nustatyti sisteminę riziką, tačiau aišku, kad jų sprendimai būtų paremti mikroekonominio lygio informacija. Juk nėra taip, kad um, įmis taiga ir gali pasakyti, kad uh, turime kažkokį tai finansinį burbulą, kuris e, dabar formuojasi ir to įsproks, tik turi pasiremti visų pirma mikroekonominio lygio informaciją, paskui įvertinti makroekonominio lygio sisteminę riziką. Uh, Viena vertus turime e, bankus, kita vertus turime draudimo įstaigas ir pensijų fondus. Bankai konkuraudimo įstaigomis ir pensijų fondais, e, pensijų fondai ir e, draudimo įstaigos investuoja taip pat ir į bankinius produktus. Tai aišku, kad reikia kontroliuoti ir vienus, ir kitus, reikia užtikrinti vieningą tų finansinių institucijų priežiūrą. Aš esu pirmininkė komisijos dirbančios e, Niderlanduose vicepirmininkas šiais klausimais. Ir aš manau, kad e, šiais klausimais turime išsakyti labai aiškę poziciją. Nes viena vertus mes turime mikroekonominio lygio rizikos priežiūros institucijas, tai yra institucijas, kurios, yra, kurios užsijima ir bankais, ir pensijų fondais, ir draudimo įstaigomis, tačiau tos institucijos turės juridinio asmens teises ir juridinę atsakomybę. Todėl aš manau, kad šiuose pasiūlymuose uh, tarsi jų nuomonė gali nustelbti komisijos e, nuomonė. Tai arba e, tos institucijos turi savo auton, e, autonomiškumą, savarankiškumą ir turi galimybę išsakyti savo aiškę nuomonę, arba tai yra komisija, kurios yra galutinis žodis, turi būti aišku yra institucija susijęta su centri, Europos centriniu banku, tai vėlgi tas pats gali būti, kad vali, va, valstybių narių sprendimai, tiksliau Europos vadovų tarybos sprendimai po to gali užgošti tos institucijos sprendimus. E, tai jau čia iš karto aš išvelgiu problemą. Kitas dalykas, gal gali būti tokia situacija, kuomet visą kompetenciją suteikiame um, makroekonominio ir mikroekonominio lygio rizikos priežos institucijoms, tačiau, o, pavyzdžiui, vienu atveju tai būtų komisijos, kitu atveju tai būtų valstybės narės ir galų gale um, Europos vadovo taryba vis tik tai galų gale nuspręs, ar bus ar nebus kažkokių tai um, biudžetinių padarinių valstybėms narėms. narėms. ir galų gale tokiu būdu yra pažeidžiama valstybių narių kompetencija. Aš manau, kad tokius dalykus reikia išanalizuoti. Antras dalykas, galbūt būtų gerai, kad mūsų komitetas pasakytų, pavyzdžiui, ir savo poziciją dėl efektyvumo. Turime tris mikroekonominio lygio e, rizikos priežos institucijas. Tai jeigu jos tarpusavę, pavyzdžiui, nesusitaria, ką tada daryti? Ar turėtų būti kažkoks tai komitetas, kuris veiktų tarsi arbitražas, jei tos trys institucijos tarpusavėje nesusitarė? Uh, jeigu, pažiūrėjau, viena institucija, kuri atsakinga už bankus, turi vieną nuomonę, kita atsakinga už pensijų fondus turi kitą nuomonę, tai tada reikėtų kažkokio tai komiteto, kuris būtų tarsi viršesnis už tas institucijas ir kažkaip ieškotų tarsi arbitražo keliu kokio tai bendro sprendimo. Tačiau ar tai būtų efektyvu? Reikėtų spręsti um, iš tikrųjų, ar tai yra efektyvus juridinis sprendimas Ar tai būtų gerai? Aš manau, kad mūsų juridinės tarnybos turi tarti savo nuomonę taip pat, kad e, iš tikrųjų ar gerai yra turėti tris skirtingas mikroekonominio lygės rizikos priežos institucijas, kurios būtų atsakingos už skirtingus sektorius. Ar reikalingos trys struktūros? pavyzdžiui, Prancūzija yra, e, Europoje yra trys e, finansiniai centrai - Paryžius, Londonas ir Frankfurtas. Tai Aišku, reikia atsižvelgti į tas tris pagrindinės finansinės rinkas ir tada o, tarsi tos institucijos suranda savo vietą ten, bet aš manau, kad mes kaip AFKO galėtumėm duoti savo nuomonę. E, ekon komitetui pasakydami, kad nėra toks sprendimas labai efektyvus. Uh, jeigu reikės tokių arbitražo komitetų, geriau turėti vieną instituciją su generaliniumi direktoriumi, tai būtų struktūra, viena, vieninga struktūra visai finansiniai rinkai visiems e, sektoriams. Tai būtų institucija atsakinga už mikroekonominio lygio rizikos priežiūrą ir tai būtų institucija tiesiogiai susijęta su Europos centriniu banku. Ir paskutinis dalykas - Europos parlamento vaidmuo. Kaip būtų galima Europos parlamento vaidmenį apibriežti ateičiai? Manau, kad reikėtų aiškiai apibriežti, kokie bus santykiai tarp šių institucijų Europos parlamento. Tai yra minimumas, o kiekvienais metais turi būti mm, įvertinamas šių naujųjų finansinių institucijų, finansinių priemonių įgyvendinimas, turi būti atitinkamas atsiskaitimas. Aš manau, pirmininkai, kad mes galėtumėm čia teikti dvi nuomonės. Pirmoji nuomonė būtų dėl to, ar galima šioms institucijoms suteikti juridinio asmens teisės. Jeigu bet kokiu atveju tuos sprendimus gali pakeisti Europos komisija ar netgi Europos vadovų taryba su tam tikra nustatyta dauguma. Uh, Tai būtų pirma nuomonė. Antra nuomonė, mano manimu, mes turėtumėm pateikti tokią rekomendaciją. Jūs dabar kursite visą eilę institucijų, kurių, kurios turės atskiro juridinio asmens statusus, tačiau vietoj to Tačiau dar greta to reikės sukurti tam tikrą mechanizmą, kuris veiktų kaip arbitražas, jeigu būtų skirtingos nuomonės. Taigi mes kaip AFKO galėtumėm pateikti nuomonę, kad reikėtų turėti vieną instituciją atsakingą už visą bendrą finansinę priežiūrą uh, o jau toje institucijoje būtų skirtingi padaliniai, kurie kiekvienas užsiimtų skirtingų finansinių sektoriumi, tačiau tai būtų viena institucija su vieno juridinio asmens statusu. Ačiū. Esu įsitikinęs, kad pranešėjas pasižymėjo tai, ką jūs sakėte. Dabar ponas Hauregi. Pirmininkė, Išklausius pono Ferhofštat, akivaizdu, kad problemų yra daugiau, nei galėjome įsivaizduoti. Jeigu patvirtinsime tokį pasiūlymą, kuris skirsis nuo ekon pasiūlymo, kuriam lik ir pritarė komisija, tada nežinau, ar Ekon komitetas sutiks, kad mūsų nuomonė sutampa su tais pradiniais ketinimais. Tikrai, manau, kad situacija yra daug sudėtingesnė. Mums reikia pasižiūrėti, ar Europos komisija ir Europos sąjunga tikrai apsisprendė dėl modelio, kuriuo vadovaudamasi e, užtikrins reguliavimą po krizės. Turiu galvoje finansinių rinkų reguliavimą ir priežiūrą. Man susidaro įspūdis, kad finansinės veiklos reglamentavimas dar nėra pakankamai sustiprintas po krizės. Manau, kad Europoje ir 20 šalių grupėje, G20 susitikime, taip pat birželio mėnesį vyksiančiame susitikime Kanadoje reikės apie tai kalbėti. Mums dar reikia aiškesnio vaizdo, kokios turi būti struktūros, kurias mes numatome sukurti, kad galėtume reguliuoti finansinę veiklą. Žinoma, mes nekalbame apie visą finansinę veiklą ir apie visas institucijas. Tiesiog Reikia galvoti apie tai, kokią struktūrą sukursime nacionaliniu lygiu ir tarptautiniu lygiu. Dėl to dar nėra susitarta. Vis dar vyksta diskusijos apie mokesčius, apie bankininkystės sistemą, kaip reikėtų kontroliuoti vadovų atlyginimus, premijas, ką daryti su blogu turtu, blogais aktyvais. Taip pat kaip reikėtų reglamentuoti paskatas, kurios yra teikiamos bankų vadovams. Europos komisijos ir ekon komiteto nustatyti kriterijai nepadeda atsakyti visus šios klausimus. Taigi pranešėjui noriu pasakyti štai ką. Išgirdome pono Ferhofstadt pasiūlymą Ten kalbama apie visiškai kitokį modelį ir man atrodo, kad Ekon komitetas jam nepritars, nes ten jau turbūt pasiektas sutarimas. Tačiau dar nežinome, kiek dėl kurių dalykų susitarta labai tvirtai. Norėčiau paminėti ir dar vieną aspektą. Agentūrų pobūdis ir jų ryšiai su Centriniu banku bei komisija. Mes žinome, kad ES yra kilęs e, Prancūzijos ir Vokietijos e, konfliktas. Vokietijos vyriausybė nori nepriklausomo centrinio banko ir nori, kad finansai būtų atsijėti nuo politikos. O Prancūzijoje ir tam tikrose kitose šalise norima, kad ES ekonomikos ir finansų reguliavimas būtų prižiūrimas politikų. Kaip veiks šios kūriamos institucijos? Ar jo veiks prie Europos, jos veiks prie Europos centrinio banko, ar bus pavaldžios politinėms struktūroms? Jeigu jos bus pavaldžios politinėms struktūroms, tada bus būtina užtikrinti ekspost parlamentinį tikrinimą. Nes toms institucijoms teks sprendimus priimti labai skubiai ir tai reiškia, kad nebus laiko konsultuoti su parlamentu. Todėl mes turime savo užsitikrinti tam tikrą tikrinimo ar priežiūros teisę. Kiti kalbėjusieji užsiminė apie tų institucijų juridinį statusą. Tai yra dar vienas svarbus klausimas, kurį turime suprasti. Manau, čia vertėtų patiems išsiaiškinti, ką mūsų nuomonė turėtų daryti tos institucijos ar agentūros. Manau, kad reikėtų tiksliau apibriežti jų funkcijas ir tikiuosi, kad pranešimas bus rengiamas būtent remiantis išsakytomis pastabomis. Ponas Mendes Devygo. Pirmiausia, ponui Hepner norėčiau pasakyti, išklausęs pono Hefner Norėčiau paklausti, gal komisija, komisijos atstovai galėtų pareikšti savo nuomonę. Man atrodo, kad e, ponė Teiner prieš mane paprašė žodžio. Okay, ich danke. Pone Teiner, ačiū. E, aš norėčiau taip pat prisijungti prie anksčiau kalbėjusių kolegų ir pabrėžti, kad mes visą laiką sakėme, mums reikia E, stiprios ir, kaip vokiečiai norėčiau pasakyti, nepriklausomos finansų priežiūros. Ir aš nemanau, kad šita sistema atitinka šiems kriterijams. Ir vien tik tai šita prezentacija parodė, kad sistema yra pakankamai sudėtinga. Jis neturi e, teisinio subjektiškumo, todėl aš manau, kad jinai tinkamai neveiks. Bet to sistema yra per sudėtinga, ji užtikrina per mažai nepriklausomumą. Ir e, Vokietijoje mes turime dvi e, priežos institucijas tai, e, ir mes patyrėme pakankamai prastų dalykų su, šiom, su šiomis institucijomis. Ir e, toms užduotims, kurios iškyla dabar mūsų finansų rinkose, išspręsti tos finansinės priežiūros institucijos netinka. Todėl mums reikia surasti tam tikrus praktinius sprendimus arba pataisyti tuos e, pasiūlymus, kuriuos pateikė Ekonas, arba pabandyti pateikti savo rekomendacijas, arba pabandyti bent jau padaryti kokį poveikį Ekonui. Tai yra e, ekonomikos ir piniginių reikalų komitetai. Ja, herzlichen Dank. Ich will mich. Nu- Ačiū. Aš norėčiau tik tai trumpai pasisakyti. Mes e, tik tai keičiamomis e, nuomonėmis šio klausimu. Ir aš suprantu šį dabartinės diskusijas taip, kad, e, kad e, ponas Menisas Devygo mums tik tai suteikė informaciją, kad galėtume toliau konsultuoti, svarstyti. Aš pradėčiau nuo, nuo kito galo. Man atrodo, kad mes čia kalbame apie struktūrą tokie srityje, apie kurią anksčiau kalbėta, kad jokios struktūros ten nereikia, tai yra apie finansų rinką mes kalbame. E, aš manau, kad čia kyla ne tik tai ekonominiai klausimai. Pagrindinis klausimas yra, kaip galima sukurti teisės sistemą arba teisės pagrindus tokiai sričiai, kuri tarsi reglamentuotų rinką, be kurios rinka negalėtų tinkamai veikti, bet kuri netrukdytų rinkai. Čia yra ne tik tai e, ekonominiai, bet ir e, teisės e, ir konstituciniai klausimai. Iš tikrųjų, šitą klausimą reiktų spręsti daugelėje komitetų. Aš manau, kad struktūros klausimas jisai turi teigiamų ir neįgiamų aspektų šioje srityje. Manau, kad čia mums reiktų visus šios klausimus sutraukti į vieną bloką ir kad vienas pranešėjas jį aptartų. Aš iš tikrųjų pritariu daugeliu anksčiau kalbėjusių kolegų, kad mes tik tai pradedam diskusijas. Ir man atrodo, kad būtų neteisinga, jeigu mes pernelik skubėtume. Ir kad mes pritartume pateiktam pasiūlymui ir galvotumėm, kad e, problemą išsprendėme. Man atrodo, kad šita problema yra daug sudėtingesnė ir aš džiaugiuosi, kad šioje diskusijoje išgirdau balsų, kurie sakė, kad e, būtent mes turėtume būti ryštingesni spręsdami šį klausimą, negu, negu manoma dabar. Iš tikrųjų, čia tik tai bendro pavadžio pastabos nes e, negaliu dabar įsitraukti į dalykinę diskusiją turiu per mažai informacijos. Tačiau aš manau, kad reikia nustatyti bent jau krypti būsimoms diskusijoms. Ačiū, nemanau, kad dar kas nors norėtų pasisakyti. Paprašysime komisijos atstovo. Ačiū, aš esu ponas Tesins iš Europos komisijos, iš rinkos generalinio direktorato. Uh, Labai dėkoju už įdomią diskusiją ir už pirmą pasikeitimą nuomonėmis, kuris ką tik įvyko. Manau, kad daugelis iškeltų klausimų ir apskritai diskusijos yra panašios į tas, kurias mes rengėme teikdami pasiūlymą. Mes bandėme pateikti tokį pasiūlymą, kuriuo e, sukurtume sistemą, kurią įmanoma sukurti remiantis sutartį sutartimi, Lisabono sutartimi. Siekiame, kad ta sistema būtų kaip galima geresnė, kad ji pasiūlytų kaip galima geresnių sprendimų, kaip užtikrinti priežiūrą ES. Mes tikrai laukiame visų pasiūlymų, diskusijų su jumis ir labiau techniniais aspektais. Kai kurie iš tų techninių aspektų susiję su teisės klausimais, pavyzdžiui, kiek sutartys leidžia deleguoti funkcijų tokioms institucijoms. Šis klausimas yra susijęs ir su kitu klausimu, koks yra komisijos vaidmuo šioje sistemoje. Mes bandome siekti kaip galima didesnio tų institucijų autonomiškumo, savarankiškumo, bet turime nepamiršti, kad Mm, sutartys e, numato ir tam tikrus apribojimus, kiek mes čia galime kištis. Žinoma, mes e, esame pasirengę suteikti ir daugiau informacijos, jeigu jos jums reiks šioje diskusijoje. Ačiū, dabar suteiksiu žodį ponui Mendės Devygo, kad jis užbaigtų diskusiją. Ačiū, pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti visiems kalbėjusiems iš pat pradžių sakiau, kad vyksta pasikeitimas nuomonėmis ir nieko daugiau. Aš įvykusią diskusiją taip ir vertinu. Išklausęs pasisakymų, suprantu, kad reikės daug padirbėti. Kol kas dar nesame nieko aiškiai numatę. Ponas Hefner, ponės, ponas e, Haurigi paminėjo du labai svarbius dalykus. Jūs esate teisūs, sakydami, kad komisijos pasiūlymas pateiktas praėjusiu metu rugsėjo mėnesį yra reakcija, atsakas į finansų krizę. Tai yra atsakas į krizę, nes anksčiau buvo vadovaujamasi politinė e, etika, pagal kurią buvo nuspręsta nesikišti į šią sritį Tačiau tokia taktika nepasiteisino ir mums prireikė parengti kitokią sistemą. Paaiškėjus, kad likščiolinė sistema neveikė, teko galvoti, kas gali pasiteisinti, stengiamės parengti prasmingą sistemą ir, žinoma, siek, ta sistema yra siekiama išvengti to, kas įvyko anksčiau. Mes bandome sukurti tokią sistemą, kuri pasiteisintų, kuri būtų veiksminga, tačiau kol kas nežinome, ar bus teigiamos institucijos ar agentūros, nežinome, koks bus tiksliai sistemos pobūdis, kokia bus atskaitomybė. Visa tai, visi šie klausimai yra nepaprastai sudėtingi. Aš tai sakau atvirai. Mes esame mums kol kas nežinomoje teritorijoje. Bandome išsiaiškinti, kaip suteikti teisinį subjektiškumą politiniams dalykams. Ir tai tikrai nėra paprasta. Tačiau čia svarbiausi yra strateginiai dalykai. Tai minėjo ponas Verhofštat ir ponė Tair. Ką turėtume daryti? Ar Komisijai siūlome trijų institucijų ir sisteminės rizikos valdybos modelį, tai yra vienas iš variantų. Ar vis dėlto reikia palaukti, pasižiūrėti, kaip viskas vyks. Jeigu lauksime, mūsų įtaka bus mažesnė. Jeigu rimksimės pirmą variantą, gali būti taip, kad mūsų pasiūlymus ekon komitetas iš karto atmes. Galbūt mūsų pasiūlymai teisinių požiūrių bus priimtini, tačiau netiks tam komitetui, nes ten bus penk, keturi pranešėjai, dėl to dirbti bus sunku. Taigi, strateginis požiūris, ką mes rinksimės, manau, kad tai turime pasvarstyti. yra ir kitas klausimas, kuris kelia susirūpinimą. Tai yra mūsų santykiai su Ekon komitetu. Šis komitetas dirbs toliau. Rytoj tas komitetas rengia klausimus, jau yra parengę ir dokumentų raštų. Ir čia yra taikoma bendro sprendimo procedūra, kas dar labiau apsunkina situaciją čia nerengiamas pranešimas su keliomis bendro pobūdžio rekomendacijomis. Ne, mes turime apsispręsti dėl standartų. Komisija pateikė pasiūlymą, taryba, o mes turime pateikti savo pasiūlymą su aiškiomis teisinėmis formuluotėmis. Taigi dar kartą pakartosiu, kad darbas tikrai nėra paprastas. ponas Ferhofštat tikrai, manau, sugebės sužavėti socialistų e, partiją Ispanijoje. Ponas Zapatero turbūt jumis susižavės. Čia žinoma jokauju. Ponas Ferhofštat siūlo radikaliai keisti modelį. Jis klausia, kam reikalingos trys agentūros, kodėl nepasirinkus vienos. Mes bandome siekti konsensuso, tačiau šis pasiūlymas yra radikalus nukrypimas nuo to, ką siūlė komisija ir dėl to, ką sutarė taryba. Taigi mes pasirinkę tokį pasiūlymą turėsime pateikti teisinių argumentų. Mes visi sutarėme dėl vieno principo, kad komisija šioje srityje turi monopoliją, politinės iniciatyvos monopoliją. Labai svarbu akcentuoti, kad tą monopoliją įveikti bus sunku. Labai ačiū Jums už pastabas. Manau, kad trys priežiūros institucijos turi teisinį subjektiškumą, teis, juridinio asmens statusą. To negaliu pasakyti apie sisteminės rizikos valdybą. Yra dar vienas įdomus ir labai svarbus dalykas - terminų nustatymas. Ginčių nagrinėjimo terminų nustatymas ir taip pat e, Europos priežiūros institucijų ir nacionalinių priežiūros institucijų ryšiai. Ir čia reikia nustatyti terminus. Dar vienas svarbus dalykas, kurį, manau, minėjote jūs visi. Tai yra, kad juk galiausiai sprendimą ginčių atveju priima komisija. Reikėtų pagalvoti apie komisijos ir Europos priežiūros institucijų ryšius. Apie kokius ryšius mes kalbame? Yra atliekamas ekspost patikrinimas, taip pat turime 290 straipsnį, pagal kurį deleguoti teisės aktai gali būti panaikinti. Tai gali būti daroma ekspost ir kitaip. Taigi, kaip sakė komisijos atstovas, gana sunku rasti šiam pasiūlymui vietą atsižvelgiant į sutartį. Mes kalbame apie bendrijos teisę. Gali būti, kad galbūt parengsime daug geresnį, tiesiog genialų pasiūlymą, tačiau galiausiai teks atsižvelgti į sutartį, kuri nustato taisyklės ir kurių reikia laikytis, nuo jų negalima nukrypti. Ponas Verhofstadt kalbėjo ir apie sprendimų bei rekomendacijų privalomą pobūdį. Kaip tikrinsime, kad viskas įgyvendinama, kaip į šį darbą įsitrauks parlamentas? Pirmininkė, atsižvelgsiu į visą tai, kas buvo pasakyta, rytoj dalyvausiu ekon komiteto klausimuose, pasižiūrėsiu, kaip rengiami pranešimai tame komitete. Manau, kad mums prireiks dar vieno posėdžio, kad galėtume pasigilinti į šios klausimus. Manau, kad mes visi turime apie tai pagalvoti, pasižiūrėti, kokie kryptimi eina ponas eina ekon komitetas. Ponas Verhofstadt sakė, kad turėtume pradėti nuo didelių užmojų ir pasižiūrėti, kur mus tai nuves. Girdėjau, kad pranešėjai sakė, jog komisijos pasiūlymas nebuvo pakankamai didelio užmojo, taigi pasižiūrėkime, kokie turi būti tie užmojai. Jeigu neprieštaraujate, aš susisieksiu su keturiais pranešėjais, pasižiūrėsiu, ar man pavyks dalyvauti jų posėdžiuose, pasižiūrėti, kaip viskas vyksta. Ir praneš, kad galėčiau pranešti jums apie situaciją. Ačiū, ačiū visiems kalbėjusiems kolegoms. Parce que je voulais en fait Būtent aš norėjau pasiūlyti tai, ką ponės Mendės Devygo pabaigo ir pasakė, kad keturi pranešėjai ir mes susėstumėm kartu ir o, panalizuotumėm, kiek mūsų komitetas galėtų padėti jiems, nes mes padedam jiems dirbti, kad iš tikrųjų iš institucinio požiūrio taško viskas vyktų gerai. Taigi aš manau, kad tai būtų geriausias dalykas. Vienintelis dalykas, ponė Mendės Devygos, aš noriu pasakyti, kad bus taikinimas tarp parlamento ir tarybos dėl šio klausimo, tai dėl to jau galim būti garantuoti. Bendro sprendimo procedūra, na, mūsų požiai ne visiškai vienodi, taigi aš manau, kad viskas aišku. Iš Ispanijos pusės m, mm, požiūris yra pozityvus, dėl tų pasiūlymų, kurie mm, būtų daug rimtesni. Madride kalbėjausi. Su ponė Sagado. Aš manau, kad mūsų komitetas gali padėti ir galime tada su keturiais pranešėjais pasikalbėti, kur mes galėtumėm jiem padėti. Nes būtent taikinimo procese bus reikalingas vieningas požiūris iš parlamento ir mes tą galėsime mm, tada tokiu būdu sureaguoti ir į pirmininko Baroso tuos raginimus, padėkit, padėkit mums, kad e, ekofinas nesabotuotų, čia sabotažo nevyktų, kad ne, ne, nesugriautų visų planų. Aš manau, kad mes einame gerų kelių. Na, aišku, idealaus varianto nebus, tai neegzistuoja gyvenime, tačiau mes tikrai galime ieškoti geriausių būdų užtikrinti, kad tai veiktų efektyviausiai. Tai tokią pagrindinę mintį norėjau pertikti. E, Atrodo, kad klausimas yra labai sudėtingas. Iš tikrųjų, reikia pasigilinti į šį klausimą, kaip ir į kitus punktus. Dabar nežinau, ar panas Mendesas Tevygo žino, kad Ekon komitetas norėtų balandžio mėnesį baigti savo darbą ir nori pateikti savo išvadą. Nors e, mums tikriausiai reikėtų daugiau laiko, kad pasvarstytumėm šią temą, o laiko mažai. Vasario 22 dieną mums reikėtų e, pranešimo projekto. Viskas yra įmanoma pirmininkas. Taigi, mes e, kitą susitikimą turėsime vasario 22 dieną, o balandžio 7 dieną mes balsuosime. Taip atrodo mūsų laiko planas. Aš manau, kad mes dabar darbo atvarkės visus punktus aptarėme. Dabar aš norėčiau tik tai paminėti kitų posėdžių datas. Vasario 8 dieną Strasbūrė vyks mūsų posėdis. Lopes Karydo dalyvaus valstybės sekretorius vasario 22 dieną, e, tada bus e, eilinis e, mūsų posėdis Briuselėje. Dabar mes turime koordinatorių posėdį po šito posėdžio. Tiesą pasakant, pasakius, mes neturime daug laiko, pusę septynių išeina jau vertėjai, tačiau mes turime dar pusvalandį, gal ne viską aptarsime, tai galbūt galėsime pasitarti ir rytoj. Aš norėčiau padėkoti visiems komiteto nariams ir norėčiau paprašyti koordinatorių likti salėje.